bus šiokių tokių pakeitimų. EPP atstovas panas Kasparį parašė įvesti pakeitimą dėl 17 ir 25 punkto. 25 punktas ir 17 punktas atidedami. Ir šiandien apie jas nekalbėsime. Taip pat Ponas Vili Jambartmal prašė 15 punktą balsavimą dėl mūsų komiteto nuomonės dėl Europos investicijų bankui suteikiamos ES garantijos. Šis klausimas bus svarstomas lapkričio 9. Taip pat ponė Desernes prašė, kadangi negalės šiandien dalyvauti, 22-23 punktą sukeisti vietomis, taigi 23 punktas bus paskutinis mūsų svarstomas punktas rytoj ryte, o 22 bus svarstomas antradienį vakare, rytoj antradienį po pietų. Taigi tokie pakeitimai, atrodo, niekas neprieštaraujate, tai darbo atvarkė tvirtinama. Dėl visų šių atidėtų klausimų Tai turės įtakos ne tik tai šiam posėdžiui, bet ir mūsų darbui kitose posėdžiuose. Ir darbo atvarkė jau mūsų ir taip perpildyta, todėl klausimus atidėti galima taip išimties tvarka. Jeigu darbo atvarkė yra patvirtinama, tuomet pranešėjai turėtų pasistengti, kad darbas vyktų pagal darbo atvarkę. Taigi turėtų dalyvauti, kai jų pranešimai ir nuomonės yra svarstomos. Todėl prašau visus, ypač pranešėjus ir koordinatorius, pasistengti išvengti tokių situacijų kaip šiandien. Antras darbo atvarkės punktas - protokolų tvirtinimas. Protokolą patvirtinsime, jeigu nieks neprieštaraus ir nepateiks jokių prieštaravimų iki šio posėdžio pabaigos. Pirmininko pranešimai. Norėčiau informuoti, kad šiandien ir rytoj posėdžiai yra transliuojami internetu, išskyrus tas posėdžio dalis, kurios vyksta už uždarų durų. Visi atitinkami dokumentai buvo išplatinti. Rytoj antroje šio posėdžio dalyje mes posėdžiausime ne šitoje salėje, o kitur SP5G2 dėl to, kad įvyko šiokių tokių pasikeitimų ir teko perplanuoti posėdžius dėl to, kad peičias pastatą užliejo vanduo. Dabar dėl laiško, kurį gavau iš pono Davido Sullivan. Jis rašo, kad be asmeninių pastabų jį ponė Baroninė Ašton paskyrė um, Europos išorinės, išorinių veiksmų tarnybos vyriausiųjų pareigūnų ir jis norėtų visiems mūsų komitetų nariams padėkoti ir man asmeniškai už paramą ir visokiojopą pagalbą. Taigi. Aš vertinu pono Davidą Salvą ne tik tai dėl jo asmenių savybių, bet ir dėl profesionalumo. Ir aš manau, kad turime pripažinti, kad jis vaidino labai svarbu vaidmenį mūsų darbe. Ir daug prisidėjo prie mūsų pasiekimų tarptau, vystant tarptautinę ES prekybos politiką. Dabar ketvirtas ir penktas punktas, juos varstysime kartu. Pirmasis būtų savanoriškės partnerystės sustarimas tarp ES ir Kongo Respublikos dėl miškų teisės aktų vykdymo, miškų valdymo ir prekybos į ES importuojamais medienos produktais. Ir penktas punktas Tai savanoriškas partnerystės susitarimas tarp ES ir Kamerūno Respublikos dėl miškų teisės aktų vykdymo, miškų valdymo ir prekybos ES importuojamų medienos produktais. Taigi tie patys klausimai, mes esame atsakingas komitetas ir pranešėjas yra žaliųjų atstovas. Ir noriu tik priminti, kad 2005 gruodį taryba įgaliojo mus dėrėtis siekiant įgyventinti 2003 metų susitarimus ir užtikrinti medienos importą. Taigi vyko dėrybos su Kongu ir Kamerūnu, su Kamerūnu dėrybos neseniai pasibaigė, o bet trūksta tik tai ES parlamento pritarimo. atsiprašau. Dar Katrin Bėlrė kažko norėjo. Žodis Janik Krador. Dėkuoju, panė pirmininkė. Taip, iš tikrųjų mes norėtume išreikšti savo nuomonę dėl dviejų partnerystės susitarimų. Tai yra pirmieji susitarimai Europos parlamentas turi išsakyti savo nuomonę dėl šių dviejų susitarimų. 2009 metais buvo tvirtinamas jau panašus, tokio pabudžio panašus susitarimas, tačiau tai buvo vyko prieš įsigaliojant Lisabono sutarčiai. Na, be abejo, reikia pažymėti, kad politinė situacija Kamerūne ir Konge skiriasi. Ko mes siekime? Ko mes siekime įgyvendinami šį projektą? Be abejo, atsižvelgiant į tai, kad miškai nyksta, net tai, tais atvejais, kai tai vyksta dėl teisinių pateisinamų priežasčių ir tai be abejo turi neigiamą poveikį mūsų klimatui ir aplinkai. Ir būtent todėl šiame kontekste šie partnerystės sutarimai įgyja ypatingą svarbą. ir mes siūlome patvirtinti šiuos savanoriškus susitarimus. Tačiau kartu mes norime pateikti komisijai ir kelis reikalavimus. Jei pažvelgsite į šiuos susitarimus, jei pažvelgsite į tai, kaip vyko dėrybos, į bendrą jų struktūrą, o konkrečiai į, į tai, kaip buvo konsultuojamasi su pilietinė visuomenė, Suprastite, kad e, mes nerimavome dėl to, ar tinkamai bus sugyvendinami šie partnerystės susitarimai. Atsižvaldami į tai, mes reikalaujame, kad pradėjus įgyvendinti šios susitarimus, komisija turėtų pateikti mums ataskaitą, kurioje būtų nurodyta, kokiu priemoniu buvo imtasi tam, kad būtų užtikrintas tinkamas šių susitarimų vykdymas. Kongo atveju ir Kamerūno atveju reikės reikalauti, kad komisija konkrečiai nurodytų, ar buvo konsultuojamasi su pilietinės visuomenės atstovais. Be to mes norime, kad komisija surastų, panaudotų ir praneštų, e, surastų, panaudotų šiems susirimams gyventi reikiamas lėšas ir po to mus apie tai informuotų. Nes mes norime išsamei žinoti, iš kokių lėšų bus finansuojami šie susitarimai. Ir dar vienas yra konkretus prašymas. Jis yra susijęs su tuo, jog baiminamėsi, kad šie susitarimai netinkamai bus vykdomi. Mes norime, kad būtų paskirtas tam tikras tarpininkas, į kurį galėtų kreiptis e, abi susitrančios šalis tuo atveju, kai viena iš jų atrodo, kad e, kas nors daroma ne taip, kaip turėtų būti daroma. Nes suprantame, kad Kongė ir Kamerūne pilietinės visuomenės atstovams bus labai sunku kreiptis į savo vyriausybę. Tais atvejais, kai e, vyks kokie nors pažeidimai. Taigi mes norime, kad būtų paskirtas tarpininkas, kuris taip pat galėtų nagrinėti skundus ir spręsti ginčius. Be to, mes reikalavome, kad komisija atidžiai stebėtų, kaip įgyvendinami yra šie susitarimai. Ir prašome komisijos reguliariai atvykti parlamentą ir pranešti mums apie tai, kaip sekasi gyvendinti šios susitarimus. Tai yra tik pirmieji sustrimai, dėl kurių mes turime pareikšti savo nuomonę ir todėl aš manau, kad mes turime tinkamai vertinti, kaip vyko dėrybos ir ar buvo imtas visų priemonių tam, kad būtų užtikrinta, jog jie bus tinkamai vykdomi. Pirmininkas, dėkuoju, dabar žodį suteikiu Aldi frakcijos šešėlinį pnešiai. Dėkuoju pirmininkė ir dėkuoju Jums už tai, kad Jūs nusprendėte svarstyti šios susitarimus kartu. ES gamintojai ir vartotojai, lygiai taip pat kaip ir Kongo ir Kamerūno vyriausybės ir vartotojai, turėtų prisimti bendrą apsakomybę už kovą su neteisėtų miškų kirtimu. Taigi tame, šiame kontekste galime pasidžiaugti, kad yra pasirašomi tokie susitarimai. Nepamirškime, kad dabar, kai mes diskutuojame šios sutrimus, Nagojoje e, kolegos rengia e, biologinės įvairovės apsaugojimo planą. Ir uh, Tokie planai ir, ir tokie sutarimai kaip šie turėtų iš tikrųjų padidinti e, mūsų veiksmų vertę siekiant e, apsaugoti mūsų aplinką. Miškų kirtimas yra nereglamentuojamas ir dėl to Afrikoje išnyko didžiuliai miškų plotai. Ir ten, kur kadaise augo didžiuliai miškai, dabar e, statomi keliai arba naujos gamyklos ir dėl tokios, e, tokios e, spartaus gamybos augimo nyksta ne tik miškai, bet ir daroma didžiulė žam, e, žala gyvūnijai ir augalijai. Nepamirškime ir vietos gyventojų, čia buvių, kurie gyvena šiuose miškuose. Mums reikia išsameu išnagrinėti, kokį poveikį komercinis miškų kirtimas daro gamtai. Europos ir Afrikos šalių vyriausybės turėtų skirti daugiau dėmesio tvariam išteklių naudojimui ir planavimui, bei tinkamai miškų apsaugos politikai. Aš norėčiau pasveikinti šį, šiuos susitarimus kaip vieną iš pirmųjų teigiamų sveikintinų žingsnių. Bet kaip ir pasakė kolega, dar daug ką galima būtų padaryti. Ir mes galėtume paklausti, kodėl Europoje mes naudojame tiek daug medienos produktų iš tropinių miškų. Ir kodėl mes importuojame šią labai brangę prakę. Šie miškai yra ne tik labai svarbi e, e, gyvūnų e, buveinė, bet ir jie turi didžiulį poveikį klimato kaitai. Nes žinoma, kad miškai sugeria didžiulius kiekius CO2. Miškų nykimas, anot kai kurių skaičiavimų, yra priežastis, dėl kurios e, e, net 20 procentų mūsų klimato keičiasi. Mes turime paremti Afrikos valstybių e, gerus veiksmus ir turime padėti joms parengti tinkamus miškų valdymo planus ir padėti įtinkamai gyveninti šios susitarimus. Aš ypatingai norėčiau pasidžiaugti tuo, kad e, rengiant šios susitarimus buvo panaudotas naujas požiūris. Daugiau buvo, dėmesio buvo skirta pilietinės visuomenės dalyvavimui, siekiant užtikrinti, kad rengiama politika būtų naudinga e, būtent e, šių šalių žmonėms. Tai yra naujas veikininės požiūris. Tačiau mūsų laukia dar vienas labai svarbus iššūkis. Aš kalbu apie tai, kad šios visus e, gražius žodžius dar reikės paversti realybę. Ačiū, daugiau šešėlinių pranešėjų nematau, panas Giginsas gal grupė. Žinoma, tai klausimas, kuris svarbus ne tik tai Kongo Kamerūno žmonėms, bet ir europiečiams ir e, viso pasaulio gyventojams. Manau, kad Janik Žado apžvelgė trumpai visus svarbiausius klausimus, kuriuos turėtų žinoti, suprasti šis komitetas, kuriuos reikėtų atsižvelgti komitete ir kurių įgyvendinimo reikėtų e, siekti įsigaliojus šiam sustarimui. Po to jau, žinoma, reikia vykdyti e, stebėsiną patikras. Žinoma, jeigu paimtumėm Kamerūną Kongo kartu, tai e, miško apimtis e, eksporto Europos Sąjunga yra labai didelės. Uh, Ir klausimas e, dėl didelio masto komercinio išnaudojimo miško, tai, e, tai lemia miškų nykimą, mažina rūšių e, įvairovę. Šitas klausimas labai didelės svarbos yra ir todėl labai pritarčiau pranešėjo reikalavimui, kad turi būti užtikrintas vis, visiškas skaidrumas Europos įmonių atžvilgių, tų įmonių, kurios importuoja medieną iš Kamerūno ir Kongo. Manau, e, tiesą e, sakant, e, neleistina, kad stambiu mastu būtų naikinamas miškas iš esmės įmonių privatiems tikslams, tai, nes tai yra visos žmonijos turtas ir žinoma, kalbant apie CO2 išmetimą ir kalbant apie biologinę įvairovę. Reikia griežto reglamentavimo ir, žinoma, žmogaus teisų klausimas su tuo susijęs yra ir reikia reikalauti, kad vietos e, gyventojų, vietos bendruomenių iš kur tas miškas e, atkeliauja, žmogaus teisės yra e, esminės svarbos, ypač Kongė, atsižvelgiant į tai, kas ten vyko, pilietinis karas, įvairūs kiti baisumai, kuriuos iškentėjo visuomenė per daugelį metų. Manau, kad stebėsenos klausimas, tai yra e, sutartos praktikos stebėsinos klausimas yra lemiamas svarbu šioje situacijoje. Iš kur žinosime, kad nustatytų ribų laikomasi, kad atsargumo laikomasi yra, kad uh, kad nelegaliai nekertamas ir neeksportuojamas miškas. Ir galiausiai, pirmininkė, norėčiau pažymėti, kad tai sritis, kur svarbiausia e, racionalus e, išteklių panaudojimas, o ne privatus įmonių interesai. Tas peri, perėjimas nuo medienos iš e, e, Kamerūno ir Kongo prie kitų medienos rūšių yra galimas. E, Ta mediena galima pakeisti, nes svarbu išsaugoti tuos miškus, o nenaikinti tokiais, tokiais tempas, kaip dabar tai daroma yra. Ir žinoma, eiliniai Kongo komerūno gyventojų tai yra tai, ką reikia atsižvelgti, nes jų miškų išsaugojimas yra naudinga žmonijai ir visa žmonija yra uh, atsakinga ir turi pareigą padėti uh, jiems, kad jų miškai būtų naudojamai tvariai. Ačiū. Galbūt būtų pastabų dėl, dėl to, ką sakė pranešėjas. Ypač turiu galvoj pasiūlymus pateiktus pranešėjo, kas atstovauja komisijai. Nikos iš plėtros generalinio direktorato. Kartu su kolegomis vadovavome dėryboms dėl šių dviejų susitarimų. Visų pirma, norėčiau padėkoti uh, poniai Žado ir e, komitetui už e, teigiamą vertinimą savanoriškų partnerystės sustarimų, nes tie sustarimai labai naujoviški, e, ta prasme, ku, kaip jie rengiami yra, tai yra novatoriškas požiūris į dėrybų rengimą tarptautinėse dėrybose, turiu galvoj, iš vyriausybių pusės. Žinoma, tas pozityvus vertinimas e, e, ir iš mūsų pusės yra, kaip vyko dėrybo procesas. Taip, tai parodė ne tik tai vyriausybių įsipareigojimą, bet e, ir vis didesnį pilietinės visuomenės įtraukimą į dėrybas. Pilietinė visuomenė prisėmė tą vaidmenį, labai svarbu vaidmenį užtikrinti pusiausvyrą tarp vidinių e, interesų Kongė ir Kamerūne. Tai yra labai svarbu, nes tik tai pasiekus tą pusiausvyrą bus galima veiksmingai įgyvendinti tuos sustarimus. Turėčiau priminti, kad sustarimai savanoriški, tai ne prievolė, todėl e, vyriausybė pradeda dėrėtis savanoriškai ir pasibaigus dėrybom jis pareigoja gerbti sustarimo sąlygas. Sustarime yra ne viena nuostata užtikrinanti, kad sustarimai būtų e, gyvendinami ne tik tai pagal, pagal raidę susitarimo, bet ir e, pagal e, filosofiją. Ir čia norėčiau tarti porą žodžių apie miškų tvarų valdymą. Uh, girdėjau, buvo um, minimas uh, miškų naikinimas. Ir tuo klausimu mes manome, kad uh, susitarimai yra grindžiami tarptautinė teisė ir užtikrina Kongė ir Kamerūne taisyklės tvaraus miškų valdymo, tvaraus jų naudojimo. Uh, Taigi tie sutarimai yra grindžiami tvarumo savoka. Ir Kongė Komerūne problema yra ne įstatymai, o jų įgyvendinimas ir susitarimai taip pat ir numatys įgyvendinimo sistemą tų teisės aktų, kurie jau yra ten primti. Yra ir kitų priemonių kovoti su stambaus masto miš, e, miškų naikinimu, e, be e, FLEG savanoriškos partnerystės sutarimo, vyksta diskusijos dėl RED, kaip būtų galima atlyginti už miškų apsaugą ir priežiūrą. Turėtumėm nagrinėti ir tokias priemonės, galvojant apie platesnius įgaliojimus miškų apsaugos srityje. Taigi šie susitarimai suteikia galimybę kalbėti su vyriausybėmis apie jų teisinę uh, sistemą. Tai minėjo ir Janik Žado, ta sistema yra pagrindas sustarimams sudaryti. Yra numatyta ne viena priemonė, metinis nepriklausomas auditas, uh, nepriklausomas stebėtojas vietoje ir, ir aišku, bus užtikrintas pilietinės visuomenės dalyvavimas, siekiant apginti um, jos teises, jie galės, tarkim, prireikus skūstas uh, uh, dėl vyriausybės veiksmų ir ES, jeigu tau prireiktų. Taigi uh, numatomos uh, tinkamos priemonės, siekiant užtikrinti, jeigu Kongė ar Kamerūne ar bet kurioje kitoje šalyje kiltų susirūpinimas dėl to, kaip sutarimai yra gyveninami arba galbūt, jeigu vyriausybė juos pažeidinėja, uh, gali atsirasti tokių nugostavimų ir, žinoma, nepriklausomos auditas yra pats griežčiausias mechanizmas, tikrinantis, kaip vyriausybė e, laikosi susitarimų, nes e, atliekamas e, nuodugnus patikrinimas, ar laikomasi visų nuostatų. Yra dalykų, kurių susitarimais nepasieksime. Tai nebus tinkama priemonė, jeigu norėsime peržiūrėti, tarkim, teisminę sistemą. Uh, tos valstybės, kaip Britai sako, jeigu laikysime už žodėkos, tai nereiškia, kad šuo nevisgins jos, nes aišku, tose valstybėse yra ir platesnių valdysenos problemų, bet jos spręsinos kitaip. Pavyzdžiui, Kongė su EDF plėtros bendradarbiavimo sustarimas yra sudarytas, yra, yra lėšų, kurias galima panaudoti problemoms spręsti ir E, žinoma, e, jeigu bandysime tas problemas spręsti per savanoriškos partnerystės sutarimus, tai e, tie sutarimai netam yra skirti. Dėl informacijos pateikimo yra numatytas Yra numatyta metinė ataskaita sutarimo įgyvendinimo, yra jungtinis įgyvendinimo komitetas numatytas, kad būtų galima stebėti, kaip žingsnis po žingsnio įgyvendinimas sutarimas ir kamerūne vyriausybė E, visiškai e, pritarė visiškam skaidrumui, kad būtų e, skelbiami, skelbiamos audito ataskaitos ir kitos ataskaitos šalių, kurios dalyvauja įgyvendinime. Dėkui. Uh, Dėkui. Atrodo, galime baigti šio punkto svarstymą. Ir noriu tik priminti, kad numatomas tvarkaraštis šiems pranešimams patvirtinti. Siūloma juos tvirtinti lapkričio 9 dienos posėdyje. Atsiprašau, ponas Jenik Žado dar norėjo kažką pridurti. Aš tik norėjau padėkoti kolegoms ir komisijos atstovams už jų paaiškinimus. Manau, kad yra keletas dalykų, kurias reik, galėtume labiau išplėtoti. Esu girdėjęs apie įvairiausias priemonės, kurios um, peržengia tos nepriklausomos procedūros ribas. Tai nėra vien išorės konsultacijos galima ieškoti ir kitų būdų. Ir manome, kad sistema gali būti nepriklausoma taip, kaip ir yra kitose valstybėse. Ir manau, kad reikia ieškoti būdų pagerinti situacijas šioje šalyje ir sukurti tokią sistemą, kuri atitiktų tų šalių sąlygas ir padėtį. Žinoma, labai svarbus skaidrumas ir bendradarbiavimas. Ačiū. Gerai, tuomet pereikime prie šeštojo punkto. Tai pranešimo projektas pranešėjas George Fabin Kultas dėl Europos parlamento sutikimo, dėl dėrybų su Junktinėmis Amerikos valstybėmis, dėl kompensacinių priemonių, kurios būtinos dėl JAV ketinimo panaikinti tam tikrus įsipareigojimus azartinių lošimų ir lažybų paslaugų srityje pagal bendrojo susitarimo dėl prekybos paslaugomis GATS 21 straipsnį. Taigi išklausykime pranešėjo. Panas Kutas. Dėkui pirmininkė. Buvo prašoma Europos parlamento pritarti šiai rezoliucijai, būtent rezoliucijai dėl kompensacijų priemonių, dėl ketinimo panaikinti tam tikrus įsipareigojimus azartinių rašymų ir lažybų paslaugų srityje tas kompensantinis paketas, dėl kurio buvo susitarta, e, susijęs su e, saugyklų paslaugomis, išbandymais, plėtros paslaugomis ir pašto paslaugomis. Kaip pranešėjas, aš bandžiau tokį konceptualų požiūrį pritaikyti, susitikau su pagrindinėmis šios sektoriaus asociacijomis ir man pasakė, kad Europos įmonės veikiančios šioje srityje, būtent azartinių lašimų ir lažybų paslaugų srityje, patiria daug nuostolių ir kad su jomis nesažiningai konkuruoja JAV bendrovės. Todėl aš rekomenduočiau Europos komisijai labai atidžiai išnagrinėti šio sektoriaus atstovų skundus ir užtikrinti visiems vienodas sąlygas. Bet to viskas vyko gražtai pagal 21 straipsnio taisyklės ir susitarimai yra visiškai teisėti. Kompensacija buvo e, šios straipsnio sąlygų numatyta ir yra taip pat teisėta. Aš manau, kad tai yra veiksminga priemonė ir ji padeda išvengti prekybinių karų ir vienašališkų sankcijų. Aš norėčiau pažymėti, kad tai yra pozityvus susitarimas, kuriam aš pritariu ir aš noriu visų kolegų paprašyti balsuoti už šį susitarimą. Dėkui. Ar kas nors dar nori pridurti, ką nors? Ne, jeigu tuomet komisijos atstovai ponia Ursula Kornė taip pat neturite pastabų? Ar vis dėlto norėtumėt pasisakyti? Taigi, komisijos atstovai nenori nieko pasisakyti. Ir norėčiau priminti, kad e, pakeitimus šiam pranešimui galima teikti iki spalio 29 dienos. Kristofas Feldneris. Dėkui pirmininkė. Galbūt komisija dar negali nieko pasakyti, tačiau aš norėčiau dabar, galbūt ne dabar, o šiek tiek vėliau sulaukti paaiškinimų, kas čia naujo, kas, kas naujo dėl tos kompensacijos ir šių kompensacinių mechanizmų. Suinteresuoti veikėjai sako, kad e, mes negauname nieko naujo. Buvo įdėta iš įsitarimą pakankamai daug pastangų ir susitarime, atrodo, dėl kažko tai, ką jau turėjome ir kas nėra taip jau vertinga, lyginant su nuostoliais, kuriais esame patyrę azartinių lašimų ir lažybų sektoriuje. Taigi norėčiau sužinoti, ką čia naujo įneša šis susitarimas būtent šiam sektoriu. Taigi norėčiau kažkokių tai konkretesnių paaiškinimų, kažkuriuo tai etapu. Komisija, gal galėtumėt atsakyti į šį klausimą? Galbūt ne dabar. Atrodo, atsakysite vėliau. Ponas Kutaš, dėkui pirmininkė. Jei komisija nenori įsiterpti, tai norėčiau pasakyti kolegai, kad šnekėjau su šio sektoriaus didžiosiomis bendrovėmis, didžiosiomis įmonėmis ir diskusija gana paprasta. Jie supranta, ką gero duoda šis susitarimas, jie supranta mūsų poziciją ir komisijos poziciją. Ir net tos įmonės, kurios patiria nuostolių, nes aš jau minėjau, kad yra daug įmonių, kurios patiria nuostolių šiame procese, jos sutiko, kad geresnio susitarimo pasiekti tikriausiai neįmanoma. Taigi jos pripažįsta, kad situacija yra tokia ir su jie susitaiko. Tiek galiu pasakyti kaip pranešėjas. Ačiū. Galbūt mes vėliau galėtume tai aptarti prie kavos, tačiau ką aš noriu pasakyti, galbūt ne šiuo etapu Junktinėse Amerikos valstijose bus atvertos rinkos e, azartinių lošimų ir lažybų srityje galbūt kažkas pasikeis vėliau. Ir žinoma, kompensacijas gaus ne tas sektorius, kuris patylė nuostolių, bet e, svarbu yra, ar kiti sektoriai gaus panašias kompensacijas. Aš kalbu, kalbėjau su įvairiausiais ekspertais ir, pavyzdžiui, kai kurios kompensacijos, ypač paštos rytyje, netitinka tų nuostolių, kurie yra patirti. Taigi, man atrodo, kad jeigu reik, norime pusiausviros, tai vieni turi duoti kažką tai konkretaus, kažką konkretaus gauti mainais vietoj to, kad Junktinės Amerikos valstijos tiesiog žaidžia su mumis savo keistus žaidimus ir sako, mes paimame tokį didžiulį gabalą ir jums duodame va tokį gabaliuką ir tai yra kompensacija. Ir šis įvertinimas, kurį reikia kažkaip padaryti, dar nėra padarytas. Ir aš tikiuosi, kad tas įvertinimas bus atliktas prieš mums balsuojant. Ponas Haniš Gal galite pasakyti, kodėl komisija dar nepasiruošusi atsakyti į šį klausimą? Žodis jums. Dėkui. Galbūt aš nespėjau pakelti savo vėliavėlės ar rankos, bet norėčiau pasakyti, ką naujo čia siūlome. Čia siūlomi nauji įsipareigojimai ir sus, dėl šio susitarimo dar turi spręsti taryba, nes manome, kad Tai visiškai geras susitarimas ir įsipareigojimai, jeigu juos peržvelgtume dėl saugyklų paslaugų, techninių bandymų, mokslinių tyrimų ir plėtros yra pilni įsipareigojimai ir atrodo Junktinės Amerikos valstijos tuos įsipareigojimus visiškai prisima ir ketina juos vykdyti. Aš nežinau, ar tai pakeis situaciją rinkoje, tačiau tokie įsipareigojimai ir neturi turėti kažkokios tai įtakos rinkai, nes įsipareigojimai kartais tiesiog atspindi situaciją rinkoje. Tačiau šiais įsipareigojimai yra nauji, kaip jau minėjau, ir kadangi nepavyko gauti kompensacijos minėtam sektoriui, tai manome, kad e, šitą mainais gauti taip pat buvo visiškai nebloga išeitis. Prieš suteikdama žodį pranešėjui, matau, kad ponas Savatorija Kolino šešėlinis pranešėjas prašo žodžių. Dėkuoju, pirmininkė. Deja, aš atėjau kiek vėliau ir nespėjau išgirsti kolegų pastabų. Tačiau man atrodo, kad mums reikia šiek tiek išsamiau, konkrečiau svarstyti šį klausimą. Kol kas mes kalbame tik labai bendrai. Mums reikia išsamesnės informacijos apie tai, kokios, apie, kokie, apie kokias konkrečiai priemonės mes kalbame. Štai ką aš norėjau pasakyti. Aš norėčiau, kad ponas Kutas išsameu pakomentuotų savo poziciją, kuriai aš iš esmės pritariu. Gal jis galėtų pakomentuoti, ar tai įtakos kaip nors e, dirbančių, sektorius e, e, dirbančiųjų sveikatą? Štai tokia būtų mano pozicija. Ir komisijos narys, ponas Barnie, neseniai išsakė savo nuomonę apie tai, kad reikia apskritai uždrausti azartinius lošimus. George Kutash, just for a final remark. Uh, thank you, Chair. Uh, also, like to... Panas Kutas, dėkuoju pirmininkė ir dėkuoju visiems kolegoms, kurie šiandien pasisakė. Be abejo, aš su malonumu su kiekvienu iš, iš jūsų aptarsiu, kaip galima būtų pa, patobulinti šį pranešimą, bet nepamirškime, kad šiuo atveju mes kalbame apie susitarimą ir mūsų prašoma tik tai pritarti arba nepritarti šiam dokumentui. Mes ne, galime pareikalauti, paprašyti, kad būtų kas nors pridėta ar, ar išbraukta iš šio teksto, tačiau mes iš, realiai negalime to patys daryti. Ir kaip minėjau, aš, aš asmeniškai galiu su kiekvienu iš jūsų susitikti. Pirmininkas, dėkoju. Pakeitimus galime teikti iki šio mėnesio 29 dienos. Ir Nepamirškite, kad kadangi šiam klausimui yra takoma pritarimo procedūra, jūs galite tik tai pateikti paketimus, kuriais siūloma yra nepritarti pranešėjo pozicijai. Mūsų komitete šis dokumentas bus svarstamas gruodžio mėnesį. Na, be abejo, su tą sąlyga, kad taryba pirmiausia patvirtins šį do dokumentą. Nes mes galėsime tvirtinti tik tai tą tekstą, kurį patvirtins komisija. Toliau, septintas darbo tvarkės punktas. Tai yra komisijos pranešimas apie pasiūlymo dėl Europos parlamento ir tarybos reglamento, kuriuo nustatomos skubios autonominės prekybos lengvatos Pakistanui. Parlamentas jau gavo šį pasiūlymą. Pas mus atvyko komisijos atstovai, kurie ir pristatys mums komisijos poziciją šiuo klausimu. Kaip jums yra žinoma, po baisių potvinių Pakistane taryba nusprendė taikyti specialias priemonės Pakistanui, norint padėti jam atsigauti po šios nelaimės. Tarp šių priemonių yra pasiūlymas trims metams netaikyti tam tikrų muitų tekstilės bei aprangos gaminiams. Tai turėtų, tai turėtų padėti, papildomai sukurti 900 milijonų eurų ir pad, dėl šių priemonių manoma, kad importas iš Pakistano padidės 27 procentais. Ir Tai yra išskirtinės prekybos lengvatos, kurios yra suteikiamos vienai šaliai. Todėl ES turi kreiptis į Ženevoje esančią PPO, kad būtų leista taikyti šias lengvatas. Aš neseniai buvau susitikęs su Pakistano prekybos ministrų, kuriame mes kalbėjome apie prekybą ir apie šį pasiūlymą. Ministras patvirtino, kad šios lengvatos bus labai naudingos jo šaliai ir paprašė, kad mes jas patvirtintume kuo skubiau. Aš turėjau progą paaiškinti ministrui, kad mano nuomonė Europa turėtų paremti Pakistaną šią sudėtingą akimirką. Ir taip pat aš išsakiau ministrų savo nuomonę, kad tarptautinės priekybos komitetas e, supranta, kad mes kartu turime ir apsaugoti, apsaugoti ir Europos pramonę. Ir todėl mūsų požiūris turėtų būti subalansuotas. Mes džiaugiamės, kad komisija pateikė šį labai svarbų pasiūlymą ir pas mus atvyko Ignacio Garcijo. Prašau, ponė. Uh, much, uh, Dėkuoju pirmininkė. Man labai malonu pristatyti Jums oficialiai šį komisijos pasiūlymą. Džiugiuosi, kad mes galime jį pristatyti prekybos, tarp, tarptautinės prekybos komitetui, nepaisant to, kad mes neformaliai jau jį aptarėme prieš kelias savaitės. Uh, Jums tikriausiai yra žinoma, kad komisija gavusi beveik vienbalsiai patvirtintą tarybos prašymą nusprendė imtis konkrečių priemonių, norint padėti Pakistanui. Ne tik teikiant jam humanitarinę pagalbą ir paramą, bet ir patvirtinant ambicingą prekybos priemonių paketą. Europos komisija Spalio, komisija turėjo pateikti pasiūlymą spalio mėnesį, taip mes ir padarėme. Ir rengdami šį pasiūlymą mes tengiamės atsižvelgti į mūsų pramonės e, pagidavimus bei poreikius. Savo kalboje aš tiesiog norėčiau paminėti kai kuriuos iš jūsų pirmininkė paminėtų aspektus, kurie būtų itin įdomus jūsų komiteto nariams, bet po to be abejo aš su malonumu atsakysiu visus jūsų klausimus ir mes esame pasirengę nulatos su jumis bendradarbiauti, e, ypač tokiu svarbiu momentu, kai jūs skirsite pranešėjus. Pirmiausia, aš norėčiau pakomentuoti prekių sąrašą ir paaiškinti, kaip mes atrinkome prekes į šį sąrašą. Toliau aš pakomentuosiu, kaip šis, šios priemonės e, e, paveiks mūsų pramonę bei kaip e, jos bus taikomos. Taigi, pirmiausia, prekių sąrašas, prekių, kuriams bus taikomos šios lengvatos. Mums pasirodė, kad labai svarbu yra metodiškai bei sistemiškai vertinti, kokiams prekiams galima būtų taikyti prekybos lengvatas. Uh, Visos prekes, kurios yra importuojamos e, iš Pakistano į ES ir, kuriom, ir kurioms yra taikomas importo mokestis, galėtų realiai tapti tomis prekėmis, kurios, kurioms bus taikomos šios lengvatos. Taigi buvo mūsų toks atspirties taškas. Visos, visi gaminiai, kurie nebuvo tekstilės gaminiai, iš pradžių buvo taip pat šiame sąraše. Išskyrus e, dvi e, prekes, tai yra ryžius, kadangi mes žinome, kad ryžiai yra labai e, svarbi, svarbus maisto produktas Pakistanui. Ir buvo dar viena prekių kategorijų, kurios mes nesvarstėme. Bet visas kitas prekes, kurios yra importuojamos iš Pakistano, iš pradžių buvo įtrauktos į pirminį sąrašą, nepriklausomai to, kokiais kiekiais jos yra importuojamos. Antra, mes suprantame, kad tekstilės pramonės ir aprangos, aprango, tekstilės pramonė ir aprangos sektorius yra labai svarbus Pakistane. Ir Pakistanui e, taikomas net e, sakėm, net 40 uh, mūtai taikomi 47 tekstilės uh, gaminių kategorijoms. Ir šioms 47 uh, kategorijomis mes nusprendėme netaikyti šio, šių lengvatų. Be to, etanolis taip pat yra produktas, kuris uh, yra ypatingas produktas ir e, mes nusprendėme atsižvelgiant į mūsų pramonės e, reikmes, taikyti, netaikyti prekybos lengvatų tik tam tikram etanolio kiekiui. Dabar šio, šių lengvatų ekonominės poveikis, jūs paminėjote 100 milijonų. Tai yra skaičius, kuris parodo, kiek padidės mūsų importas iš Pakistano dėl taikomų lengvatų. Tam, kad jūs galėtume tinkamai vertinti ekonominę šio, šių lengvatų svarbą, Aš galėčiau pateikti jums papildomų skai, skaičių. Europoje gaminama, gaminamų tų prekių kategorijų, kuriuoms bus taikomos lengvatos bendra gamybos apimtis, jos vertė sudaro 24 milijardus eurų. Taigi padidėjęs importas sudarys tik tai pusę procento vis, bendros Europos gamybos apimties. Taigi mums atrodo Europos komisijoje, kad mes padarėme viską, kad mūsų pasiūlymas, kuris yra teikiamas jums, būtų ambicingas, kad šis pasiūlymas sukurtų papildomas galimybės Pakistanui, kurios galėtų ribotą laiką ir kad šis pasiūlymas nepakenktų Europos pramonės interesams. Ir būtent todėl šis, šios lengvacijos taikomas ir tam tikroms prekių kategorijoms, o ne, tekstilės, ne visiems tekstilės gaminiams. Svarbu yra pažymėti ir tai, kad medvilnė ir tekstilė yra uh, yra stipriausi Pakistano e, sektoriai. Todėl svarbu juos paremti. Tačiau, kaip minėjau, e, bendras poveikis mūsų ūkiai bus labai menkas. Toliau, šių lengvatų taikymo grafikas. Mes manome, kad būtų svarbu jas pradėti taikyti kuo skubiau. Ir mes manome, kad valstybės narės skub, labai greitai patvirtins šį e, lengvatų e, paketą. Tikimės taip pat, kad e, Ženeva, Ženeva esanti PPO organizacija taip pat patvirtins šį paketą iki metų pabaigos. Ir mums taip pat reikėtų, kad visas darbas iš mūsų pusės būtų baigtas iki lapkri, jau lapkričio mėnesį, tam, kad PPO galėtų suteikti savo lengvatą leidimą iki metų pabaigos. Ir tokiu atveju be abejo ir parlamentas turėtų priimti savo sprendimą iki metų pabaigos. Dabartinėmis aplinkybėmis e, mes suprantame, kad labai svarbu yra paisyti PPO taisyklių. Ir todėl šias lengvatas galima bus taikyti tik tuomet, kai PPO suteiks mums reikalingą leidimą taikyti išimti. Aš su malonumu sakysiu visus jūsų klausimus. Aš suprantu, kad e, jūs domina įvairūs šio pasiūlymo aspektai. Aš su malonumu sakysiu visus jūsų klausimus. Bet po to, kai bus paskirtas jūsų pranešėjas, aš galėčiau su juo asmeniškai susitikti ir suteikti jam net ir išsamesnės informacijos. Dėkuoju. Which... Uh, Ačiū už pirmą klausimą pristatymą. Žinau, parlamente ir valstybėse narėse kilo e, nemažai bejonių dėl tų. Aš pats uždaviau klausimą Europos parlamento politikos departamentui, paprašiau e, įvertinimo šių priemonių poveikio. Taip pat kreipiausi į komisijos narę e, Deguchtą, pateikdamas ne vieną klausimą. Uh, Ir vėl norėčiau kelti tos klausimus viešai šiame komitete prieš suteikiant žodį kolegai. Visų pirma, kodėl e, trijų metų laikotarpis numatytas e, tokiai netidėliotinai situacijai spręsti priemonės skubios, tai ar pagrįsta numatyti e, trims metams prekybos lengvatas, taikant išsimtinės sąlygas. Antra, Man nepadarė um, įspūdžio tas uh, jaut, jautrumo uh, pagrindimas. Taip jautru yra, bet uh, ar, ar tikrai jau taip jautru, ar iš tiesų, kaip kai kurios tekstilės importas galėtų būti nemažiau jautrus ar jautresnis, kai kuriuose E, Europos regionuose ar, ar šalise, kaip, e, eta, eta, kaip etanolis, ar e, reikėtų daryti išvadą, kad yra regionų ir šakų, kurios yra ilgesnės už kitas, kai kalba eina apie priekybos lengvatas. Mane nustebino tai, kad komisija nepateikė informacijos, kuria e, remiantis buvo priimti tokie sprendimai. Ir aš neįsivaizduoju, kaip šis komitetas ir parlamentas galėtų kalbėti apie šį klausimą, neturėdamas tokios informacijos. Žinoma, komisija turi turėti tokią informaciją. Remintis uh, e, kurio sudarytas sąrašas, nu, kurį trauktas etanolius, pavyzdžiui, kitos importuojamos prekės ir kaip tik tai todėl aš manau, kad mes turime teisę gauti tokią informaciją. Komisijos pareiga yra pateikti šitą informaciją šiam komitetui ir parlamentui. Ketvirta. Įdomu kodėl komisija nieko nepasako apie jokias apsaugos e, priemonės. Influence. Influence. Apie galima uh, e, poveikį nieko nepasakyta tam tikrų produktų importo. Ir komisija supranta iš tiesų, kad trejai metai ilgas laikotarpis reikėtų numatyti tam tikrus e, saugiklius, kad būtų e, galima išvengti nemalonių surprizų. Kodėlgi nenumačius, pavyzdžiui, peržiūros pasibaigus vieneriems metams. Galbūt e, tolesnis poveikio vertinimas uh, galėtų būti atliktas, ar nereikėtų peržiūrėti, pavyzdžiui, sąrašo, ar stabdyti. E, Ikime dabar dėl to e, suteikimo Pakistanui labai svarbių prekybos lengvatų. Mes jas numatom, bet nieko iš Pakistano nereikalaujam. Ar bent jau nereikėtų iš Pakistano reikalauti, kad Pakistanas atsisakytų dabar galiojančio eksporto apribojimo e, Europos Sąjungoje tai taikoma tekstiliai, medvilnės pluoštui. Ir tai ta, tam tikrų mastų galėtų sušvelninti šios e, klausimus, švelninti poveikį kai kurioms ES valstybėms ir jų e, sektoriams. Na, žinoma, e, reikia sutikimo dėl išimties iš PPO ir e, nesunku suvokti, kai, kad e, kai kurių valstybių tikrai nenudžiuginsios lengvat, lengvatos suteiktos Pakistanui, nes tai padarys joms e, įtakos, nes dalis eksporto bus nukreipta į ES. Aš neminėsiu konkrečių valstybių, net nereikia to daryti. Bet e, ar nebus e, toks įtarimas, kad ES norės e, papirkti tas valstybės, sutikdama nuolaidas, kad jos balsuotų už tai? Ar nebus taip, jeigu ES susidurs su sunkumai Ženevoje? Ar, tarkim, nebus galvojama apie nuolaidas, važiuoju, Brazilijai dėl etanolio? Ar, ar dėl to etanolio kvota nustatyta yra? Dabar žodis kolegoms. Kristoferis Felleris. Ačiū. Norėčiau pradėti šiek tiek kitaip negu pirmininkas. Diskusijos dėl to vyko Strasbūrė ir jau tuomet sakiau, kad uh, mane e, džiugina ir tenkina komisijos pasiūlymas. Manau, kad e, tai e, labai protingas ir geras būdas spręsti tokius atvejus kaip šis ir iš tiesų labai džiugu, kad ir taryba sutikė savo pritarimą taip greitai. kokia vertė būtų pagalbos, jeigu mes vis tiek norėtume nustatyti tarifus ir apsunkinti e, valstybėms, e, kuriuom reikia pagalbos galimybės eksportuoti ir stiprinti savo gebėjimus. Aš manyčiau, e, kad labai modernu ir gerai yra derinti priekybą su pagalba. Antra, E, labai gerai, kad veikta greitai tokios e, nelaimės atveju. Ir, aišku, mano natūralus atsakas paprastai būtų e, gerai, bet to nepakanka. Tokia būtų normali mano reakcija. Tačiau išklausius kolegų, išklausius diskusijų. Ir asmeniškai galėčiau pasakyti, kad tam tikros kritikos ir nesuprantu, bet suprantu, logika, kuria remdamasi komisija neįtraukė 47 tekstilės eilučių. Aš asmeniškai pats to niekada nedaryčiau. Aš sakyčiau, kad kuo, kuo, kuo daugiau, to geriau. Tačiau esamom aplinkybėm, atsižvelgiant į kolegų išsakytą kritiką, galiu suprasti, kodėl tai buvo padaryta. Kalbant apie tam tikras valstybės narės. Uh, Nors e, vienoj srity galėčiau pasakyti, kodėl. Kalbant apie tantanolį, galėčiau pasakyti, panašiai kaip pirmininkas sakė, bet apversti tai šiek tiek, bet kam nustatyti e, tarifinę kvotą tanoliui. Aš pats niekada nesupratau, kodėl reikėtų e, įvesti tarifus energijai, ypač kai kalbame apie energetinį saugumą, dabar daug manome, kad mums reikia daugiau energijos ir bioenergijos. Yes. Tadgi, e, tad tokiom aplinkybėm, jei galėtumėm sumažinti e, tarifus kaip įmanoma daugiau, apskritai netaikyti e, kvotų tam, ko mums reikia. Ir šiame komitete ir aplinkosaugos komitete daug labai kalbama apie tai, kaip daugiau bioenergijos naudoti Europoje. Ir Tokiamis aplink, aplinkybėmis, kalbant apie Pakistaną, turint galvoje, kad mums reikia bioenergijos, nesuprantu to, tų tarifinių kvotų. Galbūt tam tikros valstybės narės yra jautrios, bet atsižvelgiant į bendrus ES interesus, e, esu tikras, e, tikrai būtų kur kas geriau, jeigu tokių tarifinių kvotų nebūtų. Žinoma, e, sunku rodyti, demonstru, demonstruoti solidarumą, mes nuolat apie tai čia kalbame. Uh, Bet kai reikia balsuoti dėl e, solidarumo veiksmų, tai pasidaro netaip lengva. Ypač galvojant apie e, geografinę e, sritį, kuriai solidarumą turim parodyti. Kai, kai pažiūrėsime savarinkiems į balsus, tai, kam rodyti solidarumą dabar? Ar potvin, nuo potvinio nukentėjusiam žmonėm Pakistane, ar Europos tekstiliai tekstilės sektoriui ir aš tikiuosi, kad Europos parlamentas parodys tokią pačią drąsą kaip komisija ir taryba. Iki šiol aš uh, suprantu, kad yra tam tikrų nuogastavimų uh, dėl. Dėl saugiklių uh, ir iš tiesų padėtis išskirtinė ir pasiūlymas išskirtinis. Taigi reikia taikyti išskirtinės priemonės, bet numatyti tam tikras išimtis iš to. Svarbu suvokti, kad e, toks pasiūlymas e, e, turėtų lemti priekybą. Mes numatome priekybos lengvatas, tikėdamasi, kad eksportas didės. Tikime, tikėkime, kad eksportas į Europą didės, nes jeigu nesitikėsim to, tai nesuprantu, kam iš viso tada tai darome. Jei toks pasiūlymas nelems uh, didesnio importo į Europą, tai baigim tas diskusijas, bet aš tikiuosi, kad eksportas iš Pakistano į Europą padidės, nes e, būtent, e, būtent e, to ir siekiama yra, kad jie galėtų turtinti savo šalį, kurti savo gerovę per priekybą ir savo, iš savo uh, varpinės galiu pasakyti, kad trijų metų laikotarpis nėra, e, nėra labai didelis. Turim galvoj, kokia valstybė yra Pakistanas, pasakyčiau, kad trijų metai labai trumpas laikotarpis, nors pritariu pirmininkui. E, būtų įdomu išgirsti, kodėl pasirinktas trijų metų laikotarpis, bet eičiau galbūt kitą kryptim ir sakyčiau, kodėl trijų metų, o ne penkeri. Ir pabaigoje norėčiau pasakyti štai ką. Uh, kaip, panašiai kaip ir pirmininkas, kaip uh, uh, komisija uh, mano, kokia reakcija bus PPO, ar ten bus kažkokių tai iššūkių, problemų, ką ES galėtų padaryti, uh, kad padėtų išspręsti tas uh, problemas, nes uh, tai yra uh, svarbu. Nes čia galime suderinti priekybą ir sutikti galimybę pačiam Pakistanui uh, atsitiesti ir kurti savo gerovę. Merci, Monsieur le Président. Euh, je suis moi-même assez curieux. Janik Jado, žalieji, dėkui pirmininkė. Žinoma, aš irgi laukiu, kad komisija atsakytų dėl tų trijų metų laikotarpio, taip pat dėl etanolio Čia taip pat buvo bandyta iš komisijos pusės paaiškinti situaciją, tačiau viskas susiveda į tai, dėl ko buvo parengta šis susitarimas. Kam mes iš tikrųjų bandome padėti? Ar bandome padėti kelioms įmonėms, ar bandome padėti Pakistano žmonėms? Nes man atrodo, kad tarybos ir komisijos susitarimas numatomas tam, kad mes galėtume padėti Pakistano žmonėms. Cukrus yra maisto produktas ir labai vertinga žaliava, ypač tose šalise, kurios susiduria su sudėtinga situacija maisto atžvilgiu. Ir Pakistanas žemės ūkio produkcija žinoma gamina, tačiau reikia taip pat užtikrinti ir maisto tiekimo saugumą. Taigi kaip Europos komisija vykdo savo įsipareigomus ir kaip ji gali padėti Pakistano žmonėms užtikrinti tą nuolatinį maisto tiekimą jeigu padidės eksportas į Europą ir jeigu maistas pagamintas Pakistane bus eksportuojamas į Europą, lygiai taip pat e, galiu pasakyti apie Pakistane sugaminamą cukrų ir tai, kad dalis cukraus suvartojama bioetanoliui. Ką komisija gali pasakyti apie cukraus gamyba Pakistane ir augant biokūros sektoriui, kaip ji užtikrintų šios sektoriaus tvarumą. Kitas dalykas, iki kokio lygio komisija mano, kad reikia palaikyti šį tikslą. Pakistanas vis dar neužsigina pakankamai cukraus šalies poreikiams patenkinti. Jie dalį cukraus importuoja. Taigi, kaip siūloma būtent biokūro kvotą didinti Pakistanui, jeigu reikia vykdyti įsipareigojimus dėl cukraus, ypač dėl prekybos lengvatų e, kai sakoma, kad cukrus kurio prekiaujama turi būti e, išaugintas Pakistane. Dėkui, David Kempon. Campbell. Komisarė. Ką aš čia dabar noriu pasakyti? Pažiūrėkit, Pakistanas šalis turinti brandolinį ginklą, problemos šalia šiaurėje su talibanu. Uh, ir visai neseniai juos užklupo baisus potviniai, o čia siūloma panaikinti tarifus, bent jau 47 skirtingus tarifus, kad padėtume šiai šaliai. Čia aš įsispausdinau tų visų tarifų ir kvotų sąrašą ir noriu paklausti, ar čia mes iškeliame ES interesus aukščiau už tarptautinių saugumo interesų, nes mes nenorime nustumti Pakistano į ekstremistų rankas. Tai netitinka nei mūsų interesų, nei žmonių interesų. Dėkui. Joe Higgins kuo. Aš manau, kad visi sažiningi Europos gyventojai yra čia tai būtų didžioji gyventoja dalis, visiškai sutiktų, iš viso širdies sutiktų paremti Pakistaną jo nelaimėje. Kai 20 milijonų žmonių žiauriai nukentėjo nuo potvinių ir krizių, tai sudaro keturis kartus daugiau negu visa, visos airijos gyventojų skaičius. Tai tiesiog didžiulio masto nelaimė. Tačiau vis tik norėčiau pateikti klausimų komisijai ir ponui Garsijai. Kodėl taryba apsiribojo būtent tokių pagalbos būdų? Kodėl būtent taip bandoma Pakistano žmonėms padėti nugalėti, įveikti nelaimę? Ir kaip komisija atliko analizę, kas būtent gaus naudos iš tokių prekybos nuolaidų. Tie, kas kenčia Pakistane, yra paties skurdžiausios sluoksnio žmonės. Skurstantis žemdirbiai ir kaip šis pasiūlymas pakeis jų gyvenimus į gerąją pusę. Ir iš kur mes žinome, naudos, pačią didžiausią naudos gali nesusirinks Pakistano kapitalistai, vietoj to, kad e, viršpelnį paskirstytų tiems, kuriem labiausiai reikia lėšų. lėšų. Ši šalis yra plačiai pagarsėjusi korupcijos mastais. Ir iš kur mes žinome, kad netie korumpuoti tarnautojai, netie korumpuoti valdininkai gaus naudos iš jų priekybos nuolaidų. Kaip mes išvengsime tokios situacijos, ką galime padaryti, kad išvengtume tokios situacijos. Taip pat vienas iš svarbiausių dalykų Pakistane yra dabar maisto klausimas ir kaip išgyventi tiems žmonėms, kurie nukentėjo. Šimtai tūkstančių vaikų turi gauti daugiau maisto, reikia užtikrinti, kad jie turės maisto ir Pakistane yra tikra krizė maisto srityje. Ir Pakistane vis dar gyva ta feodalinė santvarka, kuri buvo Airija prieš šimtą metų ar dar seniau. Kodėl nepagalvojate, kad būtų galima kažkaip paremti maisto auginimą ir maisto gamybą Pakistane, galbūt e, duoti sėklų ar trašų, ar kažkaip skatinti maisto auginimą vietoje ir taip padidinti e, auginamo maisto kiekį ir maistingumą, atsižvelgiant būtent į pakeistano poreikius. Vietoj to, kad čia dabar spekuliuojama pasaulinėse rinkose maisto žaliavomis ir gaunami didžiuliai pelnai, kurios susirenka tarptautinės įmonės. Ir be to, dar vienas klausimas komisijas. Ar jūs pažiūrėjote, kaip skolų išmokėjimas, kokį poveikį daro Pakistano žmonėms? Gal yra išteklių, kuriuos būtų galima nukreipti kažkaip šalies padėčiai palengvinti ar skirti tas lėšas namams atstatyti, kažkaip palengvinti žmonių kamčioms? Uh, Galbūt e, galima vietoj to, kad Pakistanas išmokėtų skolą, tas lėšas nukreipti kitą kryptimį. Taigi čia galvoju, kad šis būtent pasiūlymas yra per daug siauras, kai kalbama apie pagalbą Pakistanui. Dėkui, jeigu nėra daugiau pastabų, tuomet suteiksiu žodį komisijai ir galbūt e, paaiškinsite kodėl būtent taip bandoma padėti Pakistanui. Pirmas, paaiškinkite, kodėl nenuseklumus šiame komisijos pasiūlyme ir kitas, kas būtent sumokės tiems, kam reikia paramos ir Pakistanui, nes ES solidarumas su Pakistanu atrodo, kad iš 27 E, šalių narių Europos Sąjungoje, tik tai šešios ar septynios prie to solidarumo prisidės. Tai iš tikrųjų, tokį klausimą galima kelti, tačiau aš manau, kad prekybai iš esmės yra reikalinga būtent uh, tokiems netolygumams ištaisyti. Pirmininkas sako, bet aš uh, kri, savo klausimą adresuoju komisijai, o ne jums, ponė Felner, komisijos atstovas. Dėkoju. Aš norėčiau sureaguoti į iškeltus klausimus. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad Europos Sąjungos reakcija į krizę Pakistane yra reakcija pagrista vien priekybos priemonėmis. Jei pažvelgsite į Europos vadovų tarybos e, priimtą sprendimą, pamatysite, kad jame yra parašyta, kad mes turime padėti Pakistanus, teikdami vystomąją bei humanitarinę pagalbą ir pritaikant tam tikras priekybos lengvatas. Taigi, šios lengvatos yra siūlomos atsižvelgiant į krizę Pakistane. Europos Sąjunga jau pritarė tam, kad nedersin būtų suteikta 305, 320 e, milijonų eurų parama Pakistanui. Taigi ES stengiasi įvairiomis priemonėmis padėti Pakistanui šiomis sudėtingomis aplinkybėmis. Antra, jūs išsakėte norą gauti daugiau informacijos apie tai, kaip buvo rengiamas šis pasiūlymas, kaip buvo atrinktos prekių ir gaminių kategorijos, bei kaip tai paveiks mūsų ūkį. Mes stengsime pateikti jums išsame informaciją, tačiau jūs tikriausiai suprantat, kad visos informacijos ko gero negalime pateikti dėl įvairiausių priežasčių, tačiau bandysime padaryti tai, kas yra įmanoma. Ir kaip minėjau, aš su malonumu sustiksiu su pranešėju tam, kad mes išsameu aptartume atskirus šio pasiūlymo aspektus. Toliau, be abejo, mes lyginame etanolį ir tekstilę. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad skirtingai nuo labai jautrių tekstilės produktų, svarbiausių tekstilės produktų, kuriems netaikomos lengvatos, mes nusprendėme ne išbraukti etanolio iš šio sąrašo. Mes siūlome taikyti lengvatas ir etanoliui dėl to, kad mes norime padėti Pakistanui diversifikuoti savo ūkį, o etanolis yra būtent tas produktas, kuris e, galėtų, būt, galėtų labai gerai pasitarnauti siekiančio tikslo. Etanolės, kurį eksportuoja Pakistanas, yra e, šalutinis cukraus gamybos produktas. Taigi tai nepaveiks to, kiek pakis, e, e, pas Pakistanas cukraus turėjo savo vidaus rinkoje. Nepamirškime, kad Pakistanas etan, uh, eks, importuoja labai daug etanolio. Ir viskas, kas bus eksportuojama pagal šį susitarimą, turės atitikti kilmės taisyk, preferencinės kilmės taisyklės, kurias taiko Europos Sąjunga. Ir tai yra svarbu, svarbu pažymėti, kad bus sakomas preferencinės kilmės šalies uh, taisyklės. Ir aš su malonumu po to galėsiu pakomentuoti, ponė, e, jums rūpimus klausimus. Toliau. Trečiųjų šalių pozicija, kuri gali būti išsakyta Ženevoje. Be abejo, mes stengsimės e, palaikyti ryšius su visomis trečiosiomis šalimis, siekdami užtikrinti, kad jos pritartų šiam pasiūlymu ir kuo skubiau jį patvirtintų. Uh, be abejo jautriausias klausimas yra šio pasiūlymo poveikis e, skurdžiausioms, mažiausiai išsivyščiusioms šalims. Suvokdami tai, mes neįtraukėme kai kurių tekstilės gaminių į uh, e, sąrašą prekių, kuriams bus taikomos lengvatos. E, taigi šios prekės, ypatingai svarbios prekės, nėra, nėra įtrauktos į sąrašą. Mes suprantame, kad mes norime padėti Pakistanui, tačiau kartu suvokiame, kad ir Pakistanas turėtų stengtis pats savo padėti. Mes tikimės, kad Brazilija, Indija, Kinija bei kitos svarbios PPO šalis supras, kad labai svarbu yra mums visiems padėti Pakistanui, kuris susidūrė su ypatinga situacija, ypatingomis aplinkybėmis. Jūs taip pat paminėjote kelis klausimus šių lengvatų taikymo trukmė. Vieną dalyką reikia labai aiškiai pasakyti, kad jeigu mes norime skatinti investicijas, norime skatinti uh, mokesčių situaciją, uh, reikia apriboti šių lengvatų e, taikymą. Be abejo, galima būtų išsameu šiame komitete svarstyti e, šį klausimą ir netgi ir su valstybėmis narėmis galima būtų išsameu jį aptarti. Aš noriu pasakyti, kad kol mes mes kalbame tik tai apie komisijos parengtą pasiūlymą. Europos komisija tą ir padarė, tačiau valstybės narys dar turės nuspręsti, ar jis joms yra priimtinas ar ne. Ir nebejoju, kad kai kurios valstybės narės uh, kvestionuos e, ir prieš mūsų pasiūlymo e, tam tikrus aspektus ir gali pateikti savo prieštaravimų. Bet kuriuo atveju, Pakistanas dabar netaiko eksporto muitų medvelniai. Jis taiko e, šį mokestį kai, kai kurioms kitoms prekiams. Ir mes apie tai jau kalbėjome su Pakistanu ir atkreipėme jų dėmesį tai, kad tai neramina mus Europos Sąjungoje. Taigi taip mes e, dirbame, nes norėjome parengti šį pasiūlymą kuo skubiau ir išsamiau be abejo galėsime jį aptarti. Vieną dalyką noriu pasakyti. Mums atrodo, kad negalima būtų nieko išbraukti iš prekių sąrašo. Mes jį rengdami stengiamės atsižvelgti į sudėtingą padėtį, kurioje atsidūrė Pakistanas ir į mūsų pramonės reikalavimus. Stengiamės atrinkti tokias prekes, kurios tikrai būtų naudingos Pakistanui ir kurių eksportas būtų naudingas Pakistanui ir kurios taip pat nepakenktų per nelik smarkiai mūsų tekstilės pramoniai. Dėkiau, uh, dėkuoju Klausai Jums. Dėkuoju kolegoms. Mes dar prie šio klausimo sugrįšime. O dabar siūlau pereiti prie aštuntojo ir šešioliktojo punktų. Aštuntą ir šešioliktą punktą svarstysime kartu, kadangi iš esmės šie klausimai yra susirę su uh, tokio pat paudžio susitarimais, kurie yra sudaromi su Australija ir Naujoje Zelandija. Aš rengiu būdų šios pranešimus ir noriu pasakyti, kad jie yra labai panašus. Parlamentų prašoma patvirtinti šiuos uh, abipusio pripažinimo susitarimus su Naujoje Zelandija ir Australija. Uh, Komisija dėrėjusi dėl šių susitarimų, siekdama supaprastinti ir pagerinti egzistuojančių susitarimų vykdymą. Šie susitarimai įsigaliojo 1999 m. Uh, sausio 1 dieną. Taigi uh, tai vyko prieš 11 metų. Abipusio pripažinimo susitarimai yra susitarimai skirti abipusio tam tikrų prekių atitikties vertinimo pripažinimui. Ir šie susitarimai yra susiję su uh, eksportuojančios šalie, šalies galimybėmis tikrinti, ar eksportuojamos prekes atitinka priimančios šalies, šalies importuotojos e, taikomus reikalavimus. Dabar siūloma pakeisti šios susitarimus ir šie pakeitimai labiausiai yra susijęs su didesniu sektorių struktūros lankstumu siekiant sumažinti um, administracinę naštą bei priekybos uh, priekybos kliūtis. Šis sutarimas bus labai svarbus uh, medicinos įrangai bei medicinos produktams. Ir todėl pateikti yra keli uh, pakeitimai, kuriais siekime atsižvelgti į uh, patobulėjusias technologijas. Taigi, iš esmės, šis pakeitimas siūloma yra atnaujinti susitarimus, atsižvelgiant į e, padarytą pažangą bei e, pakeistus teisės aktus. Finansinio poveikio šie pasiūlymai neturės, taigi kaip pranešėjas aš galiu pasakyti, kad aš pritariu šiems pakeitimams ir rekomenduoju Europos parlamentui pritarti ši, e, šių susitarimų pakeitimams. Ir manau, kad mūsų komitetas pirmasis turėtų pritarti jiems. Ar kas nors norėtų ką nors pasakyti? Pone Fjellner, jūs esate šešėlinės pranešėjas ir dabar galiu suteikti jums žodį. Ačiū. Sunku nepritarti, atsiprašau. Šį kartą pritarė, sako pirmininkas. Žinoma, šį kartą pritariu. Tikrai e, turėtumėm kalbėti tuo klausimu kaip elgtis su tokiais pranešimais. Nežinome, kad ES daro e, daug gerų dalykų e, tarifinių kliūčių atveju. Gal e, tai tik tai formalus teisinis reikalavimas būtų galime skirti labai daug laiko svarbiem klausimam, kurie nėra prieštaringi, jeigu, jeigu, jeigu visuomet renktumėm diskusijas dėl tų klausimų. E, e, todėl galbūt e, užuot kalbėjus iš esmės to klausimų, reikėtų pagalvoti, kaip komitete svarstyti tokius dokumentus. Galbūt kitam forume tai galėtų būti daroma ne komitete. Tikiuosi, kad man pritarsite. Žinoma, gal ir nekontroversiškas klausimas, bet svarbus. Balsavimas komitete yra numatytas lapkričio 9. Žinoma, jeigu. Dabar žodis komisijai. Panas Artūras Lapjan. Ačiū. Arturas Lopien iš prekybos generalinio direktorato. Tiesą sakant, nelabai turėčiau ką pridurti e, prie jūsų pranešimo. Esmė visa buvo paminėta, iš tikrųjų iniciatyva nenauja. E, mūsų santykiai su Australija, Nuoja Zelandija labai sveiki, tad e, iš esmės čia yra uh, siekiama palengvinti sutarimų valdymą. Iš tiesų tai yra techninis klausimas, nekontroversiškas. Ir e, galėčiau atsakyti į klausimus, jeigu būtų, tačiau aš pritariu e, pranešėjo ir šešėlinio pranešėjo vertinimui. Dėkui. Ačiū. Tuo galime baigti svarstyti šios klausimus. Kitas e, klausimas. Uh, numatytas pradėti svarstyti 17 val. Komisijos narys atvyks būtent 5 val. Mes viską baigėme svarstyti e, šiek tiek greičiau, tad dabar turime padaryti pertrauką iki 5 val. Dėkui. Okay, colleagues, let's uh, resume. Kolegos, prateskime posėdį. Su malonumu sveikinu pas mus atvykus komisijos narį atsakingą už priekybą. Karela Deguchta. Darbo tvarkėje numatytas ne vienas svarbus klausimas - ateitis naujosios prekybos politikos, prekybos lengvatos Pakistanui. Nors jau aptarėm šitą klausimą su uh, komisijos atstovu anksčiau. Um, Akta dėrybos, SFR reglamentas, uh, užsienio investicijų politika ES, transatlantinė ekonominė taryba. Džiugu kad e, komisijos narys jau nuolatinis mūsų posėdžių svečias. Ir džiugu, kad galime vaisingai keistis nuomonėmis su juo šia ir kitomis e, temomis. Ir e, jei, jei turėsim galimybę, norėčiau į klausimų paketą įtraukti e, Merkosiur dėrybas, nors aišku turėsime ir kitų galimybių. Pirmiausia, norėčiau suteikti žodį komisijos nariui, o po to e, politinių frakcijų atstovą. Gerbiamas komisijos narys, žodis jums. Ačiū pirmininkė, gerbėmiai, visų pirma, turėčiau atsiprašyti už tai, kad vėluoju, tačiau uh, PPO generalinis e, sekretorius e, Paskalis e, Lami lankėsi ir pats šiek tiek vėlavo, tai atsitiko taip, kad įstrigau tarp dviejų susitikimų. Praeitą savaitę Strasbūrė per plenarinę sesiją e, vyko e, trys diskusijos ir galima sakyti, kad dabar tinkamas metas kalbėti apie e, naują priekybos politiką ir praeitą savaitę visas vakaras buvo skirtas priekybos klausimais Lepetit France restorane. Kalbėjome apie tai, buvo kalbėta apie tai, kad priekybos politika yra labai svarbi ir aišku, e, Europos parlamentas ir šis komitetas yra e, to dalis. Turbūt neverta grįžti e, prie praeitos savaitės klausimų, bet turbūt nepakenks poro žodžių pasakyti apie Pakistaną ir aktą atsižvelgiant į tai, ką komitetas yra numatęs dirbti per ateinančią savaitęs. Aš vertinu komiteto norą svarstyti šį klausimą kaip manoma svarbu. Visi sutarėme dėl to, kad E, kad reikia vykti greitai, kad Pakistanas galėtų tvariai plėtotis. Šiandien jau e, kalbėjote su e, priekybos generalinio direktorato atstovu apie Pakistaną, apie Pakistaną ir aišku, aš esu pasirengęs atsakyti į jūsų klausimus, jeigu dar tokių turite dėl aktą, galėčiau pakartoti tai, ką sakiau per diskusijas praeitą savaitę, kad reikia vykdyti informaciją grįstas diskusijas ir kaip visuomet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 galite su manim kalbėti apie šios sutarimo trūkumus ir na, galime pasiaiškinti problemas ir turėtume susitelkti į tai, kam skirtas šitas susitarimas yra, tai, kad turėtume apsaugoti savo pagrindinę turtą kaip žinių ekonomiką. Ir šiandien norėčiau kalbėti apie svarbiausius kitų metų prioritetus. Tai bus įtvirtinta naujam priekybos politikos komunikate, kurį numatyta renkti pagal Europą 2020 strategiją pristatytą pristatytas jis bus lapkričio e, pradžioje ir, aišku, sveikinu tai, kad šis komitetas renks savo iniciatyvą e, pranešimą ir sveikinsiu tolesnės diskusijas dėl darbų ateityje ir e, poro klausimų, kuriais norėčiau tarti poro žodžių. Visų pirma, dėl GSF reglamento ateities komisija dabar vykdo poveikio vertinimo GSP sistemos ir uh, nauja procedūra tvirtins mūsų poveikio vertinimo valdybos. Taip patvirtinus po porą savaičių, tą ataskaitą e, pateiksime Europos parlamentui 11 metų pradžioje. Komisija taip pat jums pateiks ataskaitą apie padėtį e, ratifikavimo GSV plus e, konvencijų E, ir e, bus pristatytos rekomendacijos atitinkamų institucijų ir tada jau galėsime pateikti savo pasiūlymo dėl e, tolesnės sistemos. Tai bus padaryta iki 11 metų pirmo ketvirčio pabaigos. Mūsų tikslas yra supaprastinti GSP sistemą, kad jie būtų labiau prognozuojama, kad tai būtų veiksmingesnė priemonė tvariai plėtrai kokios pagrindinės e, sritis būtų. Tai e, susitelkti į tuos, kam labiausiai reikia e, paramos, GSP plus plėtra, kad tai sistema turėtų būti grindžiama paskatomis ir siekiant didinti sistemos skaidrumą, mes norime numatyti aiškės procedūras, kuriuose dalyvautų visos šalis, kai tai yra susiję su lengvatų nustatymu arba jų įvedimu iš naujo. Taip pat norėtumėm pokyčių ir instituciniai aplinkoje, kad Europos parlamentas labiau įsitrauktų dėl investicijų atsižvelgiau nuogastavimus, kuriuos uh, išsakė uh, ponas Moreira savo mm, laiške. Kalbant apie vykstančias dėrybas, taip pat e, turėtumėm nepamiršti ir dėrybinio kalendro, kalendoriaus. Komisija dabar vykdo trejas svarbės e, dėrybas su Kanada, Indija, Singapūru ir e, mes ten e, gal, galvojame apie investicijų apsaugą. Ir aišku, tai daroma atsižvelgianti bendrus priekybinius interesus. Būtinai turime išlaikyti dėrybų pagreitį ir toliau žengti į priekį komisija e, visiškai gerbė įsipareigojimus prisimtų susitarime e, tarp parlamento ir komisijos. Mes pateikėme Europos parlamentui dėrybinių e, nu, nurodymų projektą, tiksliau pateiksime šį projektą, kai tai bus patvirtinta taryboje. Uh, ir tuomet galėsime pradėti esminės diskusijas su savo e, partneriais. Tai greičiausiai bus kitų metų pradžioje. Tai leis e, komisijai atsižvelgti į Europos parlamento poziciją dėl būsimos Europos investicijos politikos prasidėjus dėryboms su šiomis trimis šalimis. Kitas institucinis klausimas - komitologija. Ir e, esu čia, kad pasakyčiau aiškiai, kad nebūtų abejonių dėl to, ką aš galvoju. Prekybos politika turi būti grindžiama komitologijos e, taisyklėmis be jokių pereinamųjų laikotarpių, nes dabar e, išgyvename jau įprastų teisės aktų e, erą ir taip turėtų būti ir horizontalios e, komitologijos, pagal horizontalų komitologijos reglamentą ir pagal kitus teisės aktus, kuriuos jums pristatysime. Taip pat norėčiau pasakyti, kad numatytos diskusijos e, kito e, tek posėdžio data yra nustatyta, tai bus gruodžio 17 ir iš tiesų gaila, kad nepavyko surenkti posėdžio anksčiau dar prieš ES JAV viršūnių susitikimą. Uh, Iš tiesų, bendradarbiavimas turi būti labiau strategiškas negu e, praeitįje. E, turime siekti labiau e, integruoti transatlantinius prekybos ryšius ir turėtumėm koordinuotai spręsti iššūkius ir inovacijų, ir žaliosios ekonomikos. Turime numatyti galimybės koordinuotai pasitikti iššūkius, su kuriais susidarė kylančios rinkos ekonomikos šalis. Žinoma, su tais iššūkiais per naktį nesusidorosim. Ir aš esu pasiryžęs e, spręsti šios klausimus labai tikslingai e, JAV atžvilgiu. Ir e, žinau, kad rytoj balsuosite dėl savo iniciatyvos pranešimo žmogaus teisų priekybos klausimų. Ir aš žinau, kad priekybos politika veikia ne vakume, tai turi, joje turi būti atsižvelgiama į visuomenės poreikį. Priekyba turi išspręsti tos, e, patenkinti tos teisėtos lūkesčius ir turėčiau akcentuoti, kad priekyba jau dabar padėjo visiems e, pasauliniu lygiu pasiekti padaraus gyvenimo lygio. Ir iš tiesų e, turi būti ne tik tai pyrago ir botago principas e, taikomas, turi būti paskatų sistema, turime galvoti apie šios klausimus, tačiau tai daryti realiai, ko galime pasiekti ir pasiekti, to ne, ne, neturėtumėm e, pasiduoti nepagristom e, svajonėm ir iš tiesų priekyba yra, priekybos politika yra veiksminga priemonė, Ir e, žinoma, e, priekybos politika siekiama įvairių tikslų, įskaitant ir ES gerovę. Dėkui. Dėkuoju. Komisarė, ir dabar teiksiu galimybę frakcijos atstovams pasisakyti. Pradės diskusiją apie, apie frakcijos atstovą. Aš suprantu, kad norinčių pasisakyti labai daug, todėl aš turėsiu atidžiai stebėti, ar jūs laikotės jums skirto laiko. Taigi, apie, apie frakcijos vardu kalbės ponia Kvistinhut Rohult. Pirminkė, jūs norit, kad aš kalbėčiau prancūziškai? O aš peux parler français aussi, hein? Je sais pas. Non? Non? Na, aš galėčiau ir prancūziškai kalbėti. Na gerai. Kaip pradėjau sakyti, pirmiausia, norėčiau padėkoti Jums už tai, kad Jūs atvykote į mūsų komiteto posėdį. Ir dėkoju Jums už tai, kad dažnai pas mus lankotės. Nes puiku, kad galime esmiškai su Jumis bendrauti. O savo frakcijos vardu aš norėčiau Jūsų paklausti. Jūs pabrėžėte, kad taikant komitologijos procedūrą priekybos rytyje. Ja, jūs norėtumėt ją taikyti lygiai taip pat, kaip ji yra taikoma ir kitose politikos rytise. Tačiau priekyba nėra tokia pat sritis kaip kitos politikos rytis, kaip pavyzdžiui išorės santykiai. Nes priekyba yra ekonomikos ir ūsinių reikalų junginys. Ir todėl mes manome, kad ši politikos sritis, priekyba, yra ypatinga sritis. Ir todėl atitinkamai reikia plėtoti bendradarbiavimą šioje srityje. Dar vienas dalykas. Jūs minėjote kelis dvišalius susitarimus ir dėrybas dėl kelių dvišalių susitarimų. Tačiau Jūs seniai nieko nesakėte apie PPO, jūs nes nebuvo susitikę su Paskaliu Lamy. Ir kaip jums atrodo, ar mums pavyktų užbaigti Dohos dėrybų raundą? Nes, kaip žinia, šios dėrybos vyksta jau keliarius metus. Ir aš nežinau, ar mes e, neturėtume pakeisti savo pozicijos. Ar mes žengėme teisingų kelių? Gal reikėtų peržiūrėti, peržiūrėti savo nuostatas? Ir toliau. Darybose su JAV buvo pabrėžta, kad JAV ir Europa turi bendras pagrindinės vertybės. Ir prekybos politikos srityje, JAV būtų pasirengusi su mumis dėrėtis, kartu su mumis dėrėtis. Ir man įdomu būtų paklausti, ar galima būtų pradėti tokias dėrybas e, kartu su Koreja, ar mes galėtume kartu su JAV dalyvauti dėrybose dėl mūsų santykių su Koreja. Dėkuoju. Dėkuoju. Socialdemokratų frakcijos vardu kalbės Ponas Karyf. Arif. Dėkuoju, pirmininkė, aš pirmiausia norėčiau padėkoti komisijos nariui, jis savo kalboje paminėjo kelis svarbius dalykus ir vienas iš labiausiai man rūpimų klausimų yra komitologija. Komisaras išsakė labai aiškę poziciją dėl komitologijos. Europos parlamentas turi labai aiškę nuostatą dėl to, kaip turėtų būti taikoma komitologijos procedūra ir džiugiuosi, kad komisijos narys mums pritarė. Mes iš tikrųjų norime, kad valstybės narės prisimintų, kad jau įsigaliojo Lisabono sutartis ir prekybos politika nebėra vien jų prerogatyva. Taigi dėkuoju komisarijums už jūsų žodžius, už jūsų nuomonę. Ir jūs galite visuomet pasitikėti mūsų frakciją, nes mes nuolatos jūs palaikysime kai vyks diskusijos dėl komitologijos procedūros taikymo. Toliau, dėja negalėjau dalyvauti diskusijoje apie Pakistaną. Tačiau aš norėčiau pasakyti, kad e, importas, e, Pakistano importas Europos Sąjunga jau sudaro 900 milijonų eurų. Ir dabar siūloma taikyti yra prekybos lengvatas, ypač tekstilės gaminiams. Ir mes žinome, kad e, tai dėl to gali kilti tam tikrų sunkumų kai kurioms valstybėms narėms. Ir net ne tik valstybėms narėms, bet ir kai kurioms viduržymio jūros regiono šalims, pažiūrėjau, tokioms kaip e, Turkija, nes mes visi prisimnam, kas įvyko prieš keliarius metus, kai e, mūsų užplūdo bank, pigių Kinijos tekstilės prekių banga. Manau, kad reikėtų pagalvoti, ar ne, nebandoma tiesiog yra Pakistano pradėti taikoma bendrų preferencijų sistema, sistemos plus modelio. Gal reikėtų pataisyti pas, jūsų pateiktą pasiūlymą. Dėl aktos susitarimo galiu pasakyti, kad aš dalyvavau diskusijoje praeitą savaitę Strasbūrė. E. Ir man atrodo, kad dėl geografinės kelmės nuorodos e, jūsų pozicija nepasikeitė. Man įdomu būtų, kad išgirsti jūsų nuomonę apie tai, kaip mūsų nu- nuostatos dėl patentų paveiks nepatentuotus vaistus. ir pagalvokime apie asmenys, kurie keliauja. Ir ar naujas sustarimas ne. Sustarimų pakeitimai nepakenks šiems žmonėms. Aš kalbu apie tos atvejus, kai galima bus e, tikrinti, kokią, ką žmonės turi savo kompiuteriuose kai jie kerta sienas. Toliau, investicijos. Tai yra visiškai naujas dalykas, yra rengimas reglamentas ir komunika, skelbimas komunikatas. Kol kas pranešimas dar nėra parengtas dėl šių pasiūlymų, mes tik taip pradėjome darbą ir patikime savo pirmuosius klausimus. Vienas iš šių klausimų yra abipusiškumo principo taikymas ir aš norėčiau sužinoti, kokia būtų jūsų nuomonė šiuo klausimu. Uh, Be abejo, daug kas priklauso nuo valstybių narių, nuo to, kaip bus apibrieštos tiesioginės užsienio investicijos. Jei pažvelgsime teisingumo rūmų nuosprendį, ar mes turėtume formuluoti savo apibrėžimus, atsižvelgdami į jo teisingumo teismo sprendimą, ar ne? Ar tik privatus investuotojai galės kreiptis į ginčių sprendimo institucijas. Ar tą patį galės daryti ir profsąjungos? Taigi klausimų yra daug. Aš galėčiau pateikti Jums dar kelis įdomius klausimus, tačiau to kol kas nedarysiu. Paprašysiu tik tai, kad Jūs pakomentuotumėt Jūsų pasiūlymus dėl investicijų. Dėl transatlantinės ekonominės tarybos. Mes tekstą gavome tik šiandien, man atrodo, kad jis yra teigiamas. Kaip ir anksčiau, galima būtų manyti, kad su Boeingu galima būtų spręsti ginčius. Yra be abejo ir visuomeninės veikatos aspektai, ir genetiškai modifikuotų organizmų problema. Aš nežinau, kokia būtų komisijos nuomonė šiuo klausimu. Ir nežinau, kaip vyksta dėrybos su uh, JAV, ką JAV apie tai mano. Ir naujojo priekybos politika. Ne tik aš, bet ir kiti kolegos manome, kad mes turėtume stengtis nesužlugdyti šios politikos. Aš asmeniškai pritarčiau tam, kad pramonės politika būtų formuojama aiškiai ir konkrečiai. ES pasirašo daugybę susitarimų. Ir kartais atrodo, kad mes esame pasirengę pasirašinėti susitarimus su bet kuo, kas tik tai tą norės mumis daryti. Pavyzdžiui, su Pietų Koreja pasirašėme susitarimą dėl paslaugų. Bet pagalvokime, kaip tai paveiks uh, užim, užimtumo situaciją bei mūsų kūrėmą pridėtinę vertę. Tai trumpai, štai tokie būtų mano pagrindiniai klausimai. Sava. Pirmininkas liko tik tai pusvalandis, taigi prašyčiau kalbėtojų kalbėti kuo trumpiau. Commerce, <laughs> pas, ce sont pas des questions, c'est un inventaire de tout ce qui peut se passer dans le commerce. Hein? Okay, let's move on. Na, man pasirodo, kad jūs ne klausimus man patikėt, bet tiesiog išsakėt savo nuomonę apie prekybos politiką apskritai, apie paskutinius poslinkius šioje politikoje. Marijel Sarnes. Nepergyvenkt. Pirmininkė, aš kalbėsiu tikrai neilgiau nei e, prieš mane kalbėjęs kolega. Aš norėčiau pateikti Jums keturis klausimus, labai konkrečius klausimus. Pirmiausia, dėl aktą susitarimo. Dėl prekybos susitarimo kovojant su prekių klastojimu. Aš manau, kad šios susitarimo konfidencialumo aspektas tikrai kenkia susitarimui. Mes nieko iš tikrųjų nežinome apie šį susitarimą. Girdime tik tai gandus. Aš manau, kad mums tikrai reikia daugiau skaidrumo, nes kitaip mums atru, gali susidaryti įspūdis, kad gali būti pažeistos piliečių teisės, laisvės, privatumas. Ir be abejo, keleivių duomenų perdavimas yra labai aktuolus klausimas. Buvo paminėta jau Pietų Koreja. Situacija keičiasi labai greitai. Intelektinės nusavybės teisės įgyja vis naujas prasmes, nes vis nuolatos yra rengiami ir e, patekiami rinkai įvairūs nauji produktai. Na gerai, Merkosūras. Praeitą savaitę parlamentas patvirtino rezoliuciją. Patvirtino rezoliuciją kurioje buvo reikalauta, kad importuojamos prekes atitiktų aplinkosaugos e, ir kitus reikalavimus, kur šie reikalavimai susijusius su gyvūnų teisų apsauga. Mes parengėme šios reikalavimus atsižvelgdami į tam tikras teismuose nagrinėtas bylas. Ir aš norėčiau, kad jūs pakomentuotumėt, kaip ateityje bus atsižvelgiama į šios reikalavimus. Toliau, Pakistanas. Be abejo, visiems yra žinomos problemos dėl tekstilės, dėl etanolio ir taip toliau. Aš dabar nesigilinsiu apie tai, į tai. Aš suprantu susirūpinimą dėl šio pasiūlymo, bet nepamirškime, kad Šis pasiūlymas tikrai turėtų būti naudingas e, pakistaniečiams, pakistano gyventojams. Ir aš norėčiau paklausti e, komisijos nario, ar bus atliktas povei, šio pasiūlymo poveikio vertinimas. Ar jis buvo atliktas, ar dar bus atliktas. Ir kaip ir prieš mane kalbės kolega, aš norėčiau paklausti, kaip jūs įsivaizduojate priekybos santykius šiuo metu ir kaip jums atrodo bus taikomas abipusio pripažinimo principas. Euh, euh, Ačiū pirmininkė, pana Žėdot. Ačiū komisarė. Čia aš nekėjau apie, apie bioetanolį ir pasinaudosiu progą ir pasakysiu, kad man šis klausimas labai rūpi. Ir ta skuba, su kuria reikia tvirtinti galbos Pakistanui paketą, visi nori padėti Pakistanui ir Pakistano žmonėms nukentėjusiems nuo šios siubingos katastrofos, kuri turėjo įtakos ir maisto saugumui šalyje ir taip toliau. Tačiau aš šiek tiek nerimauju ir tikiuosi, kad tikėjausi, kad bus pateikta informacijos apie priekybos strategiją, tačiau jūs, komisarė, apie tai nekalbėjote. Jeigu galėčiau jūs gražinti prie šio klausimo, kokia būtų pusiausvyra ir kokias išvadas galėtumėte padaryti. kaip labiau skonkretinti tą europinę strategiją tai žinoma, dabar vyksta ta sudėtinga diskusija ES dėl eksportuojamų prekių. Ar Europos strategija bus įgyvendinama šią prasme? Kaip pereisite nuo mm, dabartinių priemonių ir kaip įspręsite klausimus su JAV ir Kinija, kaip susijęsite visą strategiją su Europos prekėmis ir prekyba. Ir dar vienas klausimas, kaip įspręsite klimato kaitos iššūkius. Almučas Kuja. Dėkui pirmininkė, komisarė. Mano klausimai taip pat būtų panašus į mano kolegų, todėl aš pabandysiu apsiriboti tik dviem, trim konkrečiais klausimais. Pirmiausia, minėjote kitą tek posėdžio dalį. Kokia būtų jūsų pozicija dėrybose ir koks yra kito tek raundo tikslas ir kaip bus bandoma spręsti pasaulinius iššūkius ir kokias transatlantinio bendradarbiavimo formas matote tiek dvišaliuose, tiek vienšaliuose santykiuose. Tikiuosi. Kitas dalykas. Ar sutiktumėt su Europos parlamento reikalavimu taip pat um, skaidrumo tikslais turėti leisti dalyvauti ir Europos parlamentų atstovui. Taip um, būtų įnešama daugiau skaidrumo į vykstančias dėrybas. Dar norėčiau dėl aktą, žinoma, padėkoti Jums už paaiškinimus dėl to, kas vyko Strasbūrė. Tačiau manau, kad mums reiktų atidžiau panagrinėti tuos mažomis raidėmis išspausintus paaiškinimus dokumentuose, tas visas išnašas ir būtent antrojoje išnašoje kalbama, kad e, Junktinės Amerikos valstijos iš teksto nori išbraukti patentus. Tai reiškia, kad e, būkštaujama, kad e, į aktą pateks ir aktą gali turėti poveikį nepatentiniams vaistams. Ir manau, kad tai šiame sustarime yra gana prieštaringas aspektas. Ir dėl rengimo ES Indijos laisvosios priekybos susitarimo. Čia norima į susitarimą įtraukti kliniškai patvirtintus vaistus ir čia nepatentinius vaistus gaminančios įmonės susidurs su dar didesniais sunkumais, nes jos turės pačios vykdyti klinikinius bandymus. O Indijoje tai padaryti gana sudėtinga. Taigi galbūt tą išimti išimtinius duomenis ir patentus reiktų iš ES ir Indijos laisvosios prekybos sustarimų išbraukti. William Dartmouth, FI. Dėkui, pirmininkė. Aš taip pat norėčiau pakartoti, ką sakė pirmasis kalbėtojas dėl skaidrumo, atvirumo ir tuo, kad esate visą laiką pasirengęs mums padėti. Yra žmonių sakančių, kad Britų imperija subirėjo dėl blogų manierų. Tai visiškai netaikytina jums, komisarė. Pasistengsiu kalbėti trumpai. Žinau, kad e, viena iš Lisabono sutarties sąlygų yra bendras susitarimų prieimimas, kuriame dalyvautų ir Europos parlamentas dėl prekybos klausimų skaidrumas dažniausiai yra geras dalykas. Ir jo pasiekmes taip pat, nes kuo daugiau skaidrumo, tuo geresnis sprendimų prieimimas. Tačiau vis dėlto yra ženklus pavojus ir matome šio komiteto posėdžiuose taip pat daug pavyzdžių, kaip politizuojama priekybos politika ir tai tikrai netitinka ES vartotojų interesų. Ko nori vartotojai? Ko mes norime? Mes norime nuoseklumo prekybos politikoje ir sažininkumo prekybos politikoje. Ir aš norėčiau, kad jūs, komisarė, būtumėt tos sažiningos prekybos politikos gynėjas ir užkirstumėt kelią bet kokioms pastangoms ją politizuoti dėl buvusių Britanijos kolonijų sandrogos šalių. Tai mums labai svarbus klausimas ir žinoma mes um, esame taip pat labai pasirengę padėti Pakistanui. Ir ponui Arif norėčiau pasakyti, kad trijų metų reikia dėl to, kad vieneri metai nieko nepakeistų. Treji metai vartotojams, verslininkams tikrai kur kas labiau pakeičia padėtį, netgi devynis kartus labiau naudingesni negu vieneri metai. Ir aš žinoma labai norėčiau paieškoti dar kitos bendradarbiavimo srities su Šri Lanka buvo pasielgta gana aštriai, tačiau čia apie tai nešnekėsiu, nors dėl to apgailestauju. Ir dar norėčiau pasakyti, kad kairieji labai kritikuoja ES subsidijas, kur, kurios sukelia trečiųjų šalių žemės ūkio produkcijos dempingą. Ir iš tikrųjų žlugdo trečiųjų šalių žemdirbius. Ir mes dėl to esame labai susirūpinę. Todėl paprašyčiau komisaro, nepaisant visų kitų įsipareigojimų ir užduočių, kuris jisai vyktų, pagalvotų apie ES subsidijuojamą žemės ūkio produkciją ir eksportuojamos produkcijos poveikį besivystančioms šalims. Ačiū. Can... Tuo baigsime pirmą klausimą e, ratą. Gerbiamas komisijos nary, e, galime diskutuoti iki po 6.10 ir dar yra norinčių užduoti klausimus. E, ar bandysime sutilpti? į, į tą laiką. Na, kiek aš matau, tai apie 25 klausimus esu gavęs. Pono Arifo klausimai. Praktiškai visa enciklopedija, bet gal pradėsiu. Poniai uh, Kreskut dėl e, komitologijos. Galbūt ir tiesa, kad ten yra politinis elementas e, viena vertus, taigi jo strateginis klausimas, ypač su, su tam tikrais e, partneriais, kita vertus, na, tai labai techninis klausimas ir ekonominė svarba akivaizdi yra ir aišku galima labai ilgai apie tai kalbėti, tačiau esmė yra ta, kad Lisabono sudartyje yra aiškiai uh, E, pasakyta, kad prekyba neišskiriama ir tiek. 25 metus dirbau e, teisininku ir visuomet galiu rasti argumentų, tačiau dėl sutarties e, valstybės narė susitarė, taip pat ir, ir, ir Vokietija, ir sutartyje pasakyta, kad prekybai išimčių nenumatyta yra. Na, be to aš aišku na, pritariu, kad yra tas politinis e, elementas. PPO. Ką tik kalbėjusi su Paskaliu Lamija, su ja susitinku gan dažnai ir telefonu kalbuosi gan dažnai, jis daro viską, kad e, diskusijos e, vyktų, mes Darome tą patį, bandome įtikinti JAV partnerius labiau įsitraukti diskusijas, tačiau nelengva žinoti, kas jų galvoj. Ir manau, kad reikia šiek tiek palūkėti, kol sužinosim, kai e, praeis rinkimai, galbūt uh, na, bus e, aiškiau, kas bus pasirenkta. E, ir e, vėlgi turėčiau pritarti to klausimu, kuris buvo aptartas Seulė ir G20 tokia ir, ir, ir, to, ir Toronte. Tai nenori tai buvo įvertinta. Tai, Tarsi nenorima apie tai kalbėti yra, bet ES pozicija turėtų būti labai iški, kad dėrybos turėtų būti baigtos kaip įmanoma greičiau. Jūsų pasiūlymas dėrėtas kartu su amerikiečiais. Uh, Na, jau esu tai e, siūlęs, kad galėtumėm taip pat pabandyti padaryti, pavyzdžiui, investicinio sustarimo su Kinija atžvelgiu, nemanau, kad tai yra įmanoma na, laisvos prekybos sustarimo atžvelgiu, nes tai yra ir e, laisvos konkurencijos e, dalis. Bent jau kol kas. Uh, Europoje mes galime pristatyti susitarimus, e, dėl kurių susidėrėta parlamentui ir e, su JAV susitarimas, su e, Panama, su Korėja sutarimai sudaryti, dar jie nepristatyti. Manyčiau, kad tam tikrų temų atveju tai būtų tikslinga, tikslinga ir e, galimo investicinio sutarimo su Kinija atžvilgiu tai, e, tai būtų tikslinga, bet dėl to turi būti apsispręsta aukščiausių lygmenių. Toliau. Ką daro RIFO klausimai? Jūs e, pritarėte man dėl komitologijos, bet dėl visų kitų dalykų nesutarėt e, su manim. Bent jau vienas dalykas mus vienyje - Pakistanas. Kodėl trijai metai? Na, e, kadangi tai turi būti priekybos ciklo e, dalis, kaip tik tai todėl treji metai. Jei norim priimti sprendimą dėl Pakistano ateities, turime e, laikytis GSP procedūros, o tai jūsų e, rankose, jūs turite priimti sprendimą dėl to. Dėl aktą susitarimo. Iš to, ką jūs pasakėt, supratau vieną. Komisijos narys jau esu 8 mėnesius. Plenarinės diskusijos dėl akto vyko 3, kart, 3 kartus. Kas kartą gaunu tos pačius klausimus, pateikiu tos pačius atsakymus. Mums uždavami kas kart tie patys klausimai Ir ponė Desarnės dabar kaip tik tai paminėjo. Aš manau, kad padarėme pažangos. Turim amerikiečių atsisakymą dėl geografinės kilmės, o dėl intelektinės savybės teisų tai taip pat reglamentuojama susitarimu, kur principas išsaugotas yra, taigi pažangos padaryta, jeigu jūs manote, kad toliau manoma dėrėti su amerikiečiais dėl geografinės e, kilmės, tai, tai galbūt galėčiau tada būti jūsų e, emisaras ir iš tiesų jau padarėm tiek, kiek galėjom spaudimo amerikiečiams dėl geografinės kilmės. Ir rezultatas, mano nuomonė, gan neblogas. Iš tiesų, dar galima daryti pažangos patentų klausimais, nepat, nepatentinių vaistų atžvilgių aktą e, aiškiai e, tai e, numato. Yra dvišalis sustarimas. Dabar diskusijos vyksta tarp ES, Indijos, Brazilijos. Dėl to kas toliau turėtų vykti, manau, kad susitarsime. Iš tiesų buvo problemų konkrečiai su viena valstybė. Tačiau problemą išsprendėm. Bet manau, kad tai yra uh, pagrindinę teisę turėti galimybę įsigyti nepatentinių vaistų, ypač besivystančiom e, šalim. Todėl nepritarčiau apribojimams toj srityje. Dabar dėl individualios laisvės. Anksčiau jau esu išsakęs opoziciją, dėl to tikiuosi, kad dabar per plenarinę sesiją balsuosite kitaip. Galiu tik tai pakartoti tai, ką sakiau. Uh, aktą nepakeis materialinės teisės, jei valstybė narė kažką tai e, apieško prie savo sienos, e, tai jau priklauso nuo materialinės teisės kiekvienos valstybės narės. Tai čia, to nesprendžiu nei aš, nei Europos parlamentas. Akta negali leisti nieko, nieko daugiau tuo klausimu gaila, kad e, nediskutuosite šio klausimu, kadangi praeitą savaitę pabaigoje diskusijų per plenarinį posėdę minėjau svarbą, o tai praktiškai niekada neminima, kaip svarbu Tai e, ekonomikai, darbuotojams, mokslininkams, daugelio žmonių darbas priklauso nuo intelektinės nusavybės teisių. Dabar išgyvename krizę. Pakimba darbo vietos, tai e, kokia prasmė būtų ginti intelektinės nusavybės teisės. Čia mane pribloškė kai kurie pasisakymai dėl to, kad, pavyzdžiui, aktą gali turėti tokių pasiekmių. skundų nagrinėjimo klausimas. Kai e, komisijos kolegija tai patvirtins, aš e, galėsiu plačiau pristatyti tą klausimą, tačiau iki tol nieko daugiau nepridursiu kol to nepatvirtins komisijos kolegė Panėdas Arnės dėl konfidencialumo arba skaidrumo klausimų. Europos komisija primiktinai norėjo paskelbti viešai tekstą. Nau, naujausias Tokijo tekstas buvo paskelbtas uh, praėjus keturiom dienom po diskusijų. Tai buvo išsamus tekstas. kuriame buvo nu, nurodytos trys jav išlygos. Yra ombudsmenas ir galite jo paklausti, ar uh, skaidrumas turi būti absoliutus, kai vyksta priekybos dėrybos. Na, e, galbūt nelabai pasitikite vykdomąją šaką, bet juo admundsmenu turėtumėt pasitikėti. Ir e, ombudsmenas pasisakė už tam tikrą konfidencialumą, nes antraip uh, dėrybininkų padėtis būtų labai sudėtinga. Mes pabandėm padaryti viską, kad palengvintumėm jų, jūsų e, gyvenimą e, šių dėrybų atveju, bet e, komisija turi užtikrinti, kad dėrybininkų darbas būtų įmanomas. Tik tai Tik tai aktas specialistai galbūt galėtų kalbėti šiais e, klausimais. Man prireikė mėnesių, ne vieno mėnesio, kad susipažinčiau e, su, su tuo, nes tai nesudėtingas klausimas. Dėl Merkosiūro, taip jūs balsavote už rezoliuciją. Jei e, rezoliucija būtų vykdoma absoliučiai, tektų nutraukti dėrybas Žinoma, jūs galite balsuoti už rezoliuciją, bet pati rezoliucija netitinka PPO kriterijų. Yra ir etikos klausimų, kuriem pritarčiau. tai dalis PPO kriterijų taikomų importui. Jūsų nuomonė dėl abipusiškumo gali reikšti, kad turime apskritai baigti dėrybas. Dėl, dėl nieko nebebus galima dėrėtis. Ir ponė, norėčiau užtikrinti jūs, kad yra skirtumas tarp uh, pasisakymo už kažką ir paties įgyvendinimo, tai du skirtingi dalykai ir kai tai reikia realiai įgyvendinti. Nes, aišku, galite balsuoti už tokią rezoliuciją, tos mes atsižvelgsime į jūsų rezoliuciją, paž... pasižiūrėsime, kaip bus galima uh, tai. Uh, inkorporuoti į mūsų dėrybinį procesą, bet laikytis jos visiškai įmanoma nebus. Dabar dėl Pakistano. Komisija parengė pasiūlymą dėl Pakistano, paprašius tarybai. Kiek man žinoma, taryboje visoms valstybėms narėms atstovaujam aukščiausių lygmenių ir sprendimai priima, priimami vienbalsiai. Mūsų parengtas paketas e, yra labai nuosaikus. Yra Europoje sakančių, kad reikėjo eiti toliau, kiti sako, kad per toli nueita, Pakistanas irgi nepernelyg patenkintas, niekas nesutarė dėl to, kas buvo pasiekta, tai gal vis dėlto e, pasiūlymas nėra toks e, blogas, nes, e, nes bandoma rasti sprendimų susidariusiai situacijai. Tai teigiama kaip tai būtų galima įvertinti. Buvo užduotas klausimas dėl vertinimo. Tai netaip lengva, nes e, yra ir politinis tokio vertinimo komponentas, e, tačiau e, <clears throat> valstybių vadovai turi siūlyti šitą priemonę. Kokie dar liko klausimai? Bandysiu atsakyti viską, kas užduota. Apipusiškumas. Uh, rengėme pasiūlymą dėl to. Gan aiškiai tai įsivaizduojame, tačiau prieš pateikiant pasiūlymą reikia atlikti poveikio vertinimą, o tai užima nemažai laiko. Todėl e, pasiūlymo jums negalėsime pateikti iki kitų metų Liepos, o gal netgi e, rugsėjo, atsižvelgiant į, į terminus numatytus, kurių reikia laikytis. Na, tai žinoma, politinis klausimas ir man pačiam atrodo gan keista. Komisijoje yra bendras sutarimas kažko pasiekti, o dabar turime laukti uh, devynis mėnesius ir tik tada galėsime pateikti teisėkuros pasiūlymą. Man tai atrodo gan keista. Mm. Galbūt čia kaltos procedūros, kurių reikia laikytas, turime atlikti, atlikti tuos susvertinimus. Atsakysiu ponui Žado dėl etanolio. Uh, Aš galėčiau pabandyti atsakyti jūsų klausimą apie etanolį. Taip, iš tikrųjų, Pakistanas yra vienas stambiausių etanolio gamintojų. Tačiau nepamirškime, kad daugia, didžiausia Pakistano eksporto dalį sudaro tekstilė. Ir negalime teikti, kad tik tai mums toks eksportas gali būti nenaudingas. Uh, Taip, aš tiesiog, tiesiog noriu Jums paaiškinti, kodėl mes e, prieimėme tokį sprendimą, kokį prieimėme ir kodėl apribojame prekių sąrašą keliomis prekių kategorijomis. Jau minėjau, kad e, kai mes parengsime e, komunikatą, aš pas Jūs atvyksiu. Eksporto struktūra. Man nėra aišku, kodėl Vokietija reaguoja kritikuojama dėl to, kad jį eksportuoja labai daug. Kitos valstybės narės taip pat turėtų taip pat elgtis. Man atrodo, kad labai keista yra kritikuoti vieną valstybę narį dėl to, kad jį eksportuoja daugiausia. Nes su eksportu kiekviena šalis gali, gali elgtis taip, kaip ji nori. Mes be abejo galvojame apie klimatą ir e, jūs tą pastebėjote iš mūsų komunikatų. Uh, nes mes į aplinkosaugos klausimus visuomet stengiamės atsižvelgti. Pana Šolts, jūs kalbėjote apie tek. Taip, iš tikrųjų, mes e, rengiame darbo tvarkę, kurie leistų mums e, atsižvelgti į transatlantinių santykių globalius ir strateginius aspektus. Taip mes norime e, pasiteikti naują pagreitį mūsų ūkiui, norime vaidinti aktyvesnį vaidmenį pasaulyje. Ir norime siekti visų šių tikslų konkrečiais e, žingsniais, konkrečiomis priemonėmis. Be abejo, labai svarbu yra taip pat stiprinti naujovių ir naujausių technologijų sritį. Ir aš nebejoju, kad e, e, mes galime pasiekti gerų rezultatų šioje srityje. Patentai, jau sakiau, į klausimą susijusiu su patentais. Panas Dartmouth kalbėjo apie skaidrumą, aš man atrodo jau viską pasakiau apie skaidrumą. Pakistanas ir trijų metų laikotarpis, e, irgi jau tą komentavau. Žemės ūkio subsidijos. Ir tai, kad jos dempinguoja e, žemės ūkio gamybą trečiose šalise. Man atrodo, kad tai yra, taip, apie ką jūs kalbėjote, tai E, yra praeities dalykai, nes dabar visos subsidijos priklauso tai žaliai dėžutai. Ir e, žemės ūkio srityje tikrai ne mes turėtume tai prisimti visą kaltę už tai, kas vyksta pasaulyje. Dėkoju komisijos nariui. Aš norėčiau jūsų paprašyti taip pat išklausyti ir dar tris kolegas, nes, e, man atrodo, yra neteisinga nesuteikti jiems žodžio. Taigi aš kiekvienam iš jų suteiksiu po vieną minutę ir po to jūs turėsite dvi minutės e, atsakyti į kiekvieną klausimą. Alan, dėkuoju, pirmininkė, tris klausimus aš norėčiau jums. Pirmiausia, dėl pinigų karo. Aš norėčiau paklausti jūsų, kokios gali būti ekonominės pasiekmes to, kad nėra valiutų pariteto, ypač tarp Kinijos, JAV ir ES. Ir ar vyksta komisijoje diskusijos tarp jūsų ir e, tų komisarų, kurie yra atsakingi už pinigų politiką, bei tarp komisijos e, pirmininko ir Centrinio banko vadovo. Ar negalima būtų imtis kokiu nors komercinių e, prekybos priemonių tam, kad mes ištaisytume šią problemą? Antra problema, kurią norėčiau iškelti, tai yra abipusiškumas. Man atrodo, kad mes iš tikrųjų painiojame dvi skirtingas diskusijas. Vienas dalykas yra tai, kad mes visi suprantame, kad egzistuoja tam tikra asimetrija mūsų santykiuose su besivystančiomis šalimis. Ir kad akivaizdu, kad tai, ko mes reikalaujame, nėra tie patys dalykai, ko jie iš mūsų gali reikalauti. Tačiau yra kitų, yra santykiai su kitomis šalimis. Uh, yra tai viešosios rinkos atverimas. Ir aš pirmiausia kalbu apie viešasias paslaugas. Ir viešieji pirkimai. Apipusiškumas yra vienas dalykas, tačiau ar tai reiškia, kad e, mes nenorime leisti valstybės institucijoms pačioms pasirinkti, kokiamis sąlygomis turėtų būti sudaromos e, viešųjų paslaugų e, e, susitarimai. Toliau korporacijų įmonių atsakomybė. Aš manau, kad reikia kalbėti apie socialinę įmonių atsakomybę. Dėkoju, pirmininkė. Praeitą savaitę kalbėjome apie Pakistaną ir jam teikiamą paramą, tačiau aš nesupratau iš tikrųjų, kokia buvo komisijos pozicija. Aš tik tai noriu pasakyti, kad mes pritarėme komisijos pasiūlymui, tačiau aš nesupratau, ar yra parengtas e, paketas, kuriame yra numatytos priemonės skirtos Pakistanui ir ar šios priemonės tikrai užtikrins Pakistano tekstilės sektoriaus tvarumą. Aš apie tai kalbėjau uh, plenarnėme posėdėje ir man įdomu būtų sužinoti, ar komisijoje apie tai yra kalbama. Toliau, aktas susitarimas. Uh, kaip jūs ir minėjote, panašu, kad mes visi puikiai išmanome šį susitarimą. Na, taip iš tikrųjų nėra. Bet yra akivaizdu, kad geografinės nuorodos bus kur kas mažiau apsaugotos nei prekiniai ženklai. Uh, O tai reiškia, kad mes prarasime nemažai darbo vietų. Ir jūs suprantate, kad mums tai labai rūpi. Pirmininkas, dėk... galiausiai žaliųjų frakcijos atstovas panas Engstrom. Ačiū pirmininkė, aš turiu tik vieną klausimą apie geografinės nuorodas ir tai, kaip jas paveiks aktą susitarimas. Jūs e, minėjote, kad JAV tikrai nenori įtraukti geografinių nuorodų. Uh, Aš tą puikiai suprantu ir jeigu pažvelgsime į pirmą, antrą ir trečią punktus, pamatysime, kad šis susitarimas ne, nesukuria jokių įsipareigojimų. Tais atvejais, kai, e, e, kai kokios nors ypatingos nuorodos nėra saugomos e, toje šalyje, abiejose šal, susitarinčiose šalise. Ir geografinės nuorodos, kaip žinia, nėra saugomos JAV. Gal Jūs galėtumėt paaiškinti šias nuostatas? Pirmingas, dėkoju. Komisar, Jūs turite porą minučių, kad atsakytumėt į šios paskutinius klausimus. Na, pradėtumas nuo paskutinio klausimo. Akta. Tai nėra susitarimas skirtas materialiniai teisėjai keisti. Taigi aktą nepakeis materialinės teisės reglamentuojančios geografinės kilmės nuorodas. Jūs kalbėjote apie susitrinčias šalis. Aktai negali pakeisti teisės aktų, reglamentuojančių geografinės kilmės nuorodas JAV. Aktą numato tinkamai uh, saugoti intelektinės nusavybės teisės. Pradinėme tekste nebuvo numatyta jokių teisės aktų vykdymo, gyvenimo priemonių. O dabar bus. Ir aktas susitarime yra numatyta, kad e, tai bus taikoma tik tai tais atvejais, kai uh, dalykai yra reglamentuojami materialiniai teisai. Ir tam tikrais atvejais, pavyzdžiui, Singapūrė, tais atvejais, kai geografinės kilmės nuorodos yra saugomos, kur yra tokių nuorodų registras, tuomet galima bus e, imtis vykdomųjų priemonių jau tikrinant e, prekes, e, kai jos kartą sieną ir Apsaugoti geografinės kilmės nuorodas nėra lengva, kadangi yra nemažai šalių pasaulyje, kurios tiesiog jų nepripažįsta. Ir aktą tikrai to, šios situacijos nepakeis. Ar aš gerai paaiškinu? Gerai. Nikola Rinaldi, ar gali būti numatytos kokios nors kompensacijos? Na, apie tai, mes apie tai svarstom, šį klausimą svarstome komisijoje. Aš e, atsimenu jūsų pasisakymą plenarinėme posėdėje ir mes pagalvosime, ar galima būtų taikyti tokias kompensaciją. Ir e, tai, ką Jūs minėjote apie geografinės kilmės nuorodas, aš jau pakomentavau, sakydamas Jūsų kolegos klausimą. Abipusiškų. Yra tai, kad yra nemažai šalių, kurios nesaugo geografinės kilmės nuorodų. Tačiau teikti, kad dėl aktos mes prasime darbo vietų, dėl to, kad tai pakenks geografinės nuorodos, e, geografinės kilmės nuorodus, nuorodų saugojimui, yra tikrai netiesa. Bus kaip tik atvirkščiai. Toliau. Šis klausimas jau buvo man pateiktas plenarnėme posėdėje ir šiuo metu mes neturime jokio pasiūlymo uh, kuris numatytų taikyti prekybos priemonės JAV atstovų rūmai patvirtino rezoliuciją ir dabar viskas nukeliavo į Senatą, yra taikoma bendro sprendimo procedūra ir prezidentas tarpininkauja šiame procese. Ir Mes negalime nieko daryti šiuo klausimu šiuo metu. Abipusiškumas. Mes rengėme dokument priemonę skirtą viešajam sektoriui. Ir žinome, kad e, viešų pirkimų rinka iš tikrųjų kelia problemų. Jums yra žinoma, kad egzistuoja tai direktyva, bet to yra rengiame dar vieną direktyvą ir ji bus pateikta, kai tik tai bus pasiektas politinis susitarimas. Toliau socialiniai aspektai. Taip, mes stengiamės komunikate apžvelgti ir šiuos aspektus. Ir socialiniai aspektai apima ir vystimusių aspektus, ar ne? Ir aš noriu atkreipti jūsų dėmesį tai, kad mes parengėme atskirą komunikatą, kuriame kalbame apie priekybą ir vystimasi. Mes bandome staikyti po holistinį požiūrį, svarstydami šį klausimą. Dėkoju komisijos nariu, dėkoju Jums už labai įdomią diskusiją ir gal kitą kartą mes turėtume pabandyti apsiriboti keliais klausimais. Noriu Jums pasakyti, kad mes tikrai Jūs užjaučiame, tikrai nepavydime Jums, nes žinome, kad dėrėtis nėra lengva, tačiau mums visuomet yra malonu pateikti klausimus susijusius su dėrybomis. Taigi dėkuoju Jums už Jūsų darbą ir už Jūsų uh, pastangas atsakyti į visus pateiktus klausimus.